So, ich bitte doch alle Kollegen und Kollegen, die Plätze einzunehmen. Prašau kolegų susėsti, kad galėtume pradėti komiteto posėdį, nes šios dienos programa pakankamai įtempta, po to dar vyks pirmininkų suėgos atviras posėdis, kuriame bus kalbama apie vadovų tarybą. Taigi šiandien po pietų pradėsime posėdį ne 15 val. o 15 val. 45 minutės, todėl kad norime įtraukti į darbo tvarkę ir apsvarstyti kolegės Vilmot pranešimą. Taigi prašau visų 15.45 grįžti į posėdžių salę, balsuosime, po to diskutuosime dėl jaumo pranešimo. Šiandien turime vertimą visas kalbas, išskyrus į estų ir maltiečių. Ir kitas pirmininko pranešimas susijęs su kovo 26 diena. 15.30 iki 17.30 šioje salėje. Lenkija turi, kodų vyks diskusijos su nacionaliniu parlamentu atstovais. Tikiuosi, kad kolegos gausiai tame posėdėje dalyvaus rytoj nuo 15. Valandos 15 minučių iki 16.30 pas mus lankysis svečių iš Estijos, ponas Oivir, 18 svečių pasikvietė, o kau 21 ketvirtadienį 11.30 ponia Okony taip pat yra pasikvietusi lankytojų grupę į mūsų komiteto posėdį. Praėjusią savaitę vyko pirmasis e, triklo, trilogo posėdis dėl Stop the Clock. E, Panas Lyzė yra pranešėjęs šiuo klausimu. Per pirmąjį sustikimą trilogo buvo susitarta su taryba, kovo 26 dieną balsuosime dėl sutartų rezultatų. Balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje vyks galutinis balsavimas šiuo klausimu. Čiaugiuosi, kad um, buvo taip greitai susitarta dėl šios svarbaus teisės akto. lapkričio 28-29 e, vasario 19 vasario 28 dienos protokolus reikia dar taip pat patvirtinti ir tą darysime įprastą tvarką. Dabar ketvirtasis darbotvarkės punktas dėl medicinos prietaisų. Žinau, kad daug kolegų nori kalbėti. Dabar penkios minutėms suteiksiu žodį pranešė ir po to turėsime apsiriboti dviem minutėmis kiekvienam kalbėtojui, nes dar Norime išklausyti ir komisijos atstovų, bei kitų, kad diskusijos būtų pilna vertės. Taigi dabar žodis kolegai Rot Berint. Registruosime tuo tarpu norinčius kalbėčio klausimų ir dabar žodis ponė Rot Berint. Atsiprašau vokiečių kalbos vertėjų, nes aš esu pasirengus kalbėti anglų kalbą. So that, uh, and, and my, that is why my taxes uh, will be. Šiandieną esu pasirengusi kalbėti angliškai, todėl, kad ir pranešimą rengiu anglų kalbą. Matijas, visų pirma, e, norėčiau pristatyti e, jums. E, tą teisės aktą, už kurį aš esu atsakinga, o kolega pakalbės toliau apie diagnostinius in vitro medicininius prietaisus. Galiu pasakyti, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra geras, tačiau dar e, turi būti patobulintas. Komisija tuo metu, kai rengė e, savo e, pasiūlymą, ne visos dalys buvo aiškios. Todėl tikiuosi, kad kai kurie mano pateikti pasiūlymai bus priimti ir Europos parlamentui ir komisijai. Kalbant apie patį teksto struktūrą, tai nėra logiškai viskas išdėstyta. Aš dabar žiūriu, kaip viską surašė komisija ehm, ir vėliau e, pasakysiu, kaip būtų galima peržiūrėti komisijos siūlomą struktūrą. Taigi pradėkime nuo antrojo skyriaus, ten kur kalbama apie ataskaitų teikimą. E, galiu pasakyti, kad e, vienkartinių e, prietaisų naudo apibrieštis yra parengta, tačiau dėja nėra parengta vienkartinio prietaiso panaudojimo apibrieštis. Ir tai nėra logiška, todėl kad mes turime aiškiai pasakyti, kad vienkartinis prietaisas yra naudojamas vieną kartą vienam pacientui. E, nes man atrodo, reikia žiūrėti į visą sistemą, kalbant apie vienkartinių prietaisų naudojimą, daugkartinių prietaisų naudojimą. Aš pati pateikiu savo e, apibrėžimą, pagal kurį viskas, kas nepatenka į tą apibrėžtą, yra daugkartinio, prietais, e, daugkartinio naudojimo prietaisai. Toliau komisija taip pat numato asmens, kuris e, apdoroja e, panaudotus prietaisus e, atsakomybę. Tačiau aš norėčiau iš, iškelti klausimą, ar tarkim iš tiesų yra protinga reikalauti, kad prietaisas būtų naudojamas vieną kartą, kai pavyzdžiui prietaiso vertė yra keli tūkstančiai eurų. Jūs žinome, kad realiuose sąlygose netgi vieną kartą naudojamas prietaisas e, gali būti panaudotas pakartotinai, tačiau tai neturi sukelti kažkokių pavojų pacientams. Ir aš norėčiau, kad šiuo atžvilgiu komisijos e, e, pasiūlymas būtų patobulintas. Kitas dalykas yra, kaip produktas yra teikiamas rinkai. Reikėtų pagalvoti apie šį aspektą. Pavyzdžiui, penktame e, skyriuje ir šeštame priede yra kalbama apie notifikuojamas institucijas. Aš pakalbėsiu būtent apie tas institucijas, kokios e, tenka joms užduotis. Ir e, susidariusiom mes negalime leisti, kad atsirastų konkurencija E, tarp notifika, nu, notifikuojamų institucijų ir dėl tos priežasties mes norime, kad būtų sukurta kažkokia e, aiški, skaidri e, rinkliavos sistema. Kol kas komisijos pasiūlymas šiuo atžvilgiu nėra aiškus. Toliau dėj, nėra aišku, ką turėtų daryti notifikuojamos institucijos, nes praktiškai E, jos e, nereikalaujamos turėti kažkokių e, specialistų, nei farmakologijos ar kokios nors medicinos ryties specialistų. Ir tai yra klaidinga, nes aš manau, kad notifikuojamos institucija turi, turi dirbti atitinkami specialistai. Galima, pavyzdžiui, kreiptis į konsultacijų į specialistus, specialistus kurie nedirba pačioje notifikuojamoje e, institucijoje. Tačiau Tokiu atveju turi būti e, sudarytos sutartys, užtikrintas skaidrumas, siekiant užtikrinti, kad e, na, kokybė, kuri tai paslaugų kokybė, kurias teikia išorės specialistas, taip pat yra atitinkamo lygmens. Taigi aš manau, kad e, sutarčių e, klausimas e, su išorės specialistais turėtų būti aiškiau reglamentuojamas. Toliau penktasis skyrius. Jis yra susijęs su medicinos įrangos klasifikacijomis. Kalbame apie pirmą, pirmą A, pirmą B ir antrąją klases. Aš sutinku su e, pačia klasifikacija, tačiau nesutinku e, su e, tam tikrais medicininiais prietaisais, kurių pavojus klasė yra E, pakeista. Kadangi daugiau nebegaliu kalbėti, nes man buvo skirta tik tai penkios minutės, turiu baigti, tačiau dėje pirmininkė supraskite, kad e, sudėtingas klausimas, negaliu sutilpti tik į penkias minutės. Pabaigoje turiu pasakyti, kad kalbant apie pačius e, e, pavojingiausius medicininius prietaisus, prieš pateikiant juos rinkai reikia turėti iš ankstinį tam leidimą. Tad Ir taip pat reikalingas stebėsnos mechanizmas, nes e, kol kas pagal e, komisijos pasiūlymą, kaip ir tas iš ankstinis leidimas pateikti prietaisą rinkoje, yra minimas. E, tačiau kol nėra aišku, kaip bus toliau, pavyzdžiui, su tų prietaisų stebėsena, kai jie patenka į rinką. Dar keletas žodžių. E, kaip sakiau, norėčiau, kad e, visko, viso teksto išdėstymo e, struktūra būtų pakeista. Pradėčiau nuo klasifikacijos, vėliau kalbėčiau apie prietaisų apdorojimo standartus, toliau kalbėčiau apie notifikavimo institucijas, kas juose turėtų būti kas juose turėtų dirbta, dirbti ir toliau kalbėsiu apie, kalbėčiau apie medicinos ir prietaisų klinikinius įrodymus. Dėkoju. Ačiū už penkių minučių įžangą. Pranešėjai. Dabar steiksime žodį šešėlėms pranešėjams ir taip pat e, prašau kalbėti trumpai. Žinau, kad tai yra plačios apimties tema, tačiau jeigu nekalbėsime trumpai, tai sulauksime problemų svarstydami savo darbo atvarkę. Pane Maginės, dvi minutės, jeigu manoma. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui, nes iš tiesų tema yra labai sudėtinga ir iš tiesų yra nesažininga prašyti, pristatyti labai sudėtingą techninį pobūdžio teisės aktą per penkias minutės. Aš Pradėsiu nuo sistemos prieš patekimą į rinką pristatymą. Aš tikrai norėčiau sužinoti, kaip ta jūsų siūloma sistema veiktų konkrečiai, nes aš nelabai norėčiau, kad mes atsisakytume priežiūros mechanizmo, kuris taikomas po to, kai prietaisai jau patenka į rinką ir aš manau, kad jūs kažką panašaus siūlote, tai yra trečiosios klasės medicininiams prietaisams. Manau, kad jūsų pastebėjimai dėl vienknio naudojimo ir dėl daugkartinio naudojimo, tai čia aš įžvelgiu tam tikrų kalbinių problemų, o ne procedūrinių problemų. Reikėtų šios aspektus išsiaiškinti, turint omenyje, kad ištekliai mūsų yra riboti Turint omenyje, kad valstybėms narėms tenka atsakomybė, tačiau <clears throat> nemažai kompetentingų institucijų paprasčiausiai neturi nei ekspertinių, nei kitokių galimybių tą kontrolę atlikti. Todėl reikėtų tiek e, pranešančioms e, institucijoms, e, toms paskelbtosioms įstaigoms, tiek valstybių narių viduje veikiančioms kontrolės institucijoms e, būtų užtikrinti, kad jos turėtų atitinkamų ekspertinių gebėjimų, kad galėtų atlikti, vykdyti visą šią kontrolę. Savame suprantama, kad e, tiek pramoniai, tiek notifikuojančioms e, <clears throat> institucijoms būtina prisijimti savo atsakomybės dalį. Turint omenyje, kad e, tikrai labai daug laiko praeis, kol patvirtinti teisės aktai įsigalios, mums pirmiausiai reikėtų stengtis atstatyti vartotojų, pacientų pasitikėjimą šią sistemą ir stengtis pateikti rinką kuo geresnius prietaisus. Taip pat galbūt panašioje komisija galėtų atsakyti šios aspektus, <clears throat> sureaguoti, kadangi jie labai svarbus, jiems reikia skirti daugiau laiko. Olga Kramer kalbės Mišel Divazy, kolegė Janat Pudakis, Susa, Edith Estrela, Peter Lyze ir Ana Rospach. Ar ko nors neįtraukiau į kalbėtojų sąrašą ponę Schnellhardt? Aš daugiau netrauksime. Holgeris Krameris, labai ačiū. Galiu pakartoti tik kolegų mintis, kad yra tikrai neįmanoma tokią sudėtingą temą pristatyti per penkias Dagmaros minutės, <clears throat> kai kalbėjo labai greitai ir reikėtų sulėtinti įrašą, kad būtų galima suprasti kas buvo pasakyta. Aš manau, kad e, iš tiesų mums reikia suvokti, kad ši sistema yra labai sudėtinga, tema yra labai sudėtinga registracijos leidimų išdavimo medicinos prietaisams. Aš e, galiu pritarti pranešėjai dėl apibrėžčių. Manau, kad reikia išvengti tų paskelbtųjų įstaigų tarpusavio konkurencijos tam, kad e, būtų galima iš tiesų tinkamai gyvendinti komisijos pasiūlymą. Visi mūsų sprendimai susijęs su e, centralizuotu registravimu arba leidimų išdavimu Reikėtų pažvelgti, kokia padėtis yra kitose valstybėse. Pavyzdžiui, JAV centralizuota sistema nesugebėjo prisidėti prie to ar nesugebėjo garantuoti, kad būtų išvengta skandalų su klubų implantais. Žinau, <clears throat> kad mums reikėtų stiprinti tas paskeltasias įstaigas, kurios e, teikia atitinkamus prietaisus į rinką, ypatingai trečiosios grupės medicininis prietaisus, atkreipiant dėmesį į tai, kad dažnai vien tik tai anspaudo ant atitinkamo dokumento neturėtų pakakti ir ypač trečiosios klasės, trečiosios grupės prietaisams reikėtų atlikti atitinkamus klinikinius e, tyrimus, e, taip kaip e, arba panašiai, kaip yra daromas su lengvaisiais automobiliais, su transporto priemonėmis, kurie, kurios negali patekti į rinką neatlikus su, su jomis bandymų tikrovėje. Tai yra, pavyzdžiui, neįsitikinus, kaip atitinkamos transporto priemonės reaguoja į avarijas. Aš asmeniškai nemanau, kad mums čia labai padėtų ir jau baigsiu šią mintimį tas e, iš ankstinis e, patikrinimas prietaiso <clears throat> prieš jį pateikiant į rinką. Manau, kad e, reikėtų neatsisakyti ir tolesnės, vėlesnės kontrolės, kad būtų išvengta tokių skandalų, kaip mano minėtų klubų implantų atveju. Pone Ryvazy žodžiu. Eh, Monsieur Rivesi, eh, who's our shadow, is not here. So I will just... Šėlinio pranešėjo nėra. Aš jį pavaduoju, tad keletas pastabų. Savo vardu ir kolegės vardu. Pirmiausia, ačiū pranešėjai Mes e, sutarėme daug maž dėl visko šiame pranešime. Ir norėčiau pasakyti Mišelės Rivasi vardu, kad mums labai svarbu medicinos prietaisų e, sistema. Pirmiausia, leidimas patekti į rinką tiems prietaisams yra svarbus klausimas. Žinome, kad įvyko skandalas dėl PIP įmonės gaminamų krūtų implantų Prancūzijoje. Ir būtini klinikiniai tyrimai. Vėlgi, čia egzistuoja dar pernelyg daug paslapčių visokiausio tarpo, kai reikėtų žymiai daugiau garantijų. Numatę sklandžią leidimų išdavimų sistemą galėtume užtikrinti e, geresnių prietaisų patekimą į rinką ir tuomet visiems e, būtų saugiau dėl šito. Be abejo, prieiga prie duomenų yra taip pat labai svarbus klausimas, nes dažnai pramonė sako, kad štai jeigu jie gamina kažką, tai suprantama, jie turi turėti ir duomenis. Kitaip tariant, juk netaip sudėtinga turėtų būti tuos duomenys gauti, jeigu tie duomenys tinkamai suregistruoti ir sutvarkyti. E, taip pat turėtų būti atliktos studijos dėl implantuojamų medicinos prietaisų, kad būtų galima išvengti tų vadinamųjų hormonų sistemos trikdytojų. Tai štai. Svarbu būtų užtikrinti tinkamą šių prietaisų kontrolę ir tų medžiagų kontrolę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Thank you, Margarita Augen. Next speaker is Anna Rosbach, and she is replacing... Kolegė Anna Rosbach. Ji pakeičia kolegė Nakudakis. Dėkuoju. Kalbėsiu daniškai, nes turiu progą tai padaryti. Pasisakau kolegės Janakudakis vardu. Šiuo siūlymu komisija parodė, kad savalaikiai sureagavo į problemą. Europoje įvyko visai lės skandalų, krūtų implantų, pažiūrėjau, ir kitų. Problema, su kuria susirime dabar, yra tokia. Mes praradom žmonių pasitikėjimą ir turime absoliučiai privalome tą pasitikėjimą atkurti. Turime padaryti viską, kad šiais produktais ir įranga e, pacientai tikėtų. Ir saugumas pacientų turi būti pats svarbiausias dalykas. Būtina ištaisyti praeities klaidas ir sustiprinti mūsų kontrolę. Turime užtikrinti, kad bus vykdomos patikros, iš anksto apie jas neperspėjus. Taip pat turime turėti reikiamą struktūrą, notifikavimo struktūrą, kurie atliktų etenkančias funkcijas. Būtina, kad apie tuos naujus gaminius įrangą būtų žinoma ir kad būtų galima tarzikai vertinti, kaip tai UV problema Vokietijoje. Taip pat svarbu išsiaiškinti ir tikrai e, širdies stimulatorių poveikį kai dėl senos, senesnės, seniau egzistavusios įrangos naudojimo yra būtina, kad pacientai žinotų, kaip tie prietaisai veikia. Kol kas komisijos tekste tai nėra uh, iš, užfiksuota. Mes norėtume, kad būtų aiškiai išdėstyta, kokie prietaisai gali būti panaudomi pakartotinai. Visos tos taisyklės turi būti aiškios, suprantamos, būtina užtikrinti tų prietaisų atsekamumą. ypač jeigu norima tą patį prietaisą panaudoti kelis kartus. Dėkoju. Labai ačiū. Kitas kalbėtojas Editas Trel. Kalbėtoja tiksliau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Dagmarai už puikiai atliktą darbą ir už puikią diskusiją, kuri vyko <clears throat> klausimų metu, o tuos klausimus surengė Dagmar. Esu nuomonės pranešėja užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Ir yra visiškai logiška tai, kad man rūpi ir darbuotojų saugumo problemos, ir vartotojų problemos sveikatos profesionalai naudoja medicinos įrangą ligoninėse, bet ir, pavyzdžiui, kalėjimuose. Asmenys, kuriems kyla rizika, yra ir pacientai, ir e, medicinos personalas, kuris naudoja tą įrangą gydytojai ir pagalbinis personalas, kurių, pavyzdžiui, darbas yra valyti tą įrangą, kurie turi skalbti įrenginys, turi skalbti vis, ir saugumas yra svarbiausias dalykas šios rytie. Tikslas yra turėti tokius medicinos prietaisus, kurie būtų kokybiški ir saugus, kad būtų galima sukurti saugesnę darbo aplinką. šis tikslas turėtų būti nagrinimas platesnėme kontekste, e, kai kalbama apie prietaisus naudojimus ligoninėse. Mano nuomonė svarbiausia yra užtikrinti, kad medicinos prietaisai galėtų būti kuo saugesni. Dėkuoju. Ačiū Peter Lyzė dabar, ačiū pirmininkė, aš taip padėkoju Dagmar Rodberint. Tema iš tiesų yra labai sudėtinga ir pasiektas rezultatas turėjo būti pristatytas tik per septynias minutės, kadangi aš rengiu pranešimą dėl medicinos prietaisų in vitro diagnostikai, e, tai mano ir Dagmar pranešimai yra tarpusavė susiję. Daugumai idėjų aš pritariu, pavyzdžiui, dėl struktūros pakeitimo, dėl skiriulės tvarkos pakeitimo. Šiems pasiūlymams pritariu ir mes bendrai stengsimės, kad taip atsitiktų, tačiau taip pat dėkoju šešėliniai pranešėjai Maginės nuo Europos liaudės partijos frakcijos, nes kol kas nesame įsitikinę ir nežinau, ar tokiais tapsime, kad e, iš, ankstinė, iš ankstiniai leidimai prieš patenkant rinką turi būti išduodami valstybės institucijų. Dagmar Rodberins siūlo tai tik trečios klasės prietaisams taikyti tokią tvarką, tačiau yra pasiūlymų iš pirmos A ir B klasės e, prietaisų grupės nemažai, nemažai dalį perkelti į trečiąją klasę. Ir aš nežinau, kaip ta sistema turėtų veikti, vaistų, e, sritis, e, vaistų <clears throat> srityje egzistuoja ta iš ankstinių leidimų uždavimo sistema, tačiau skandalų dėl to nepavyko išvengti, kai kurie iš jų buvo e, minėti, pavyzdžiui, taip pat ir dėl kontraceptinių vaistų. Taigi aš pasisakyčiau už tai, kad iš esmės nekeistume komisijos parengto dokumento struktūros. Uh, pristatydamas savo pranešimą tą dar kartą pakartosiu, turint omenyje, kad PIP atveju problemos kilo ne prieš išduodant leidimus, o jau po jų išdavimo, kadangi buvo pateikta melaginga informacija ir ponas Krameris apie tai minėjo, kad e, būtina užtikrinti kontrolę po to, kai yra jau išduodami leidimai teikti atitinkamus prietaisus į rinką ir turi būti ne tik gamybos įmonės, tačiau taip pat ir visa pardavimų grandinė kontroliuojama. Ir tai manau, kad yra svarbiausias dalykas, kurį turėtume pagerinti komisijos pasiūlymą. Pirmininkas, ačiū Peteriu Lyzai, dabar kolegai Sūsų žodis. Dėkuoju. Aš taip pat prisėdu prie sveikinimų. Dagmar, jinai surengė puikių seminarų, vienas jų vyko vasario 28 dieną. Norėčiau apsiriboti dviem trim pastabomis šiuo klausimu pirmiausia. Pacientų saugumo klausimas. Tai yra ypatingai svarbus dalykas mums. Tai nėra nesuderinama su inovacijomis, tačiau reikia, kad būtų tokie teisės aktai, kurie ne tik padeda užtikrinti saugumą, ir čia pritariu tam, ką sakė kolega Peterlyze, mums taip pat reikia teisės aktų, kurie numato kontrolę saugumo tų prietaisų. Na ir galiausiai paskui egzistuoja kito pobūdžio kontrolė, tai yra kontrolė po prietaisų patekimo į rinką. Buvo gauta siūlymų dėl klasifikavimo sistemos. Aš manau, kad tie siūlymai turėtų būti peržiūrėti ir būti nuoseklesni. Yra labai svarbu tinkamai informuoti visuomenę apie rinkoje esančius medicinos prietaisus. Na, o šalia viso to be abejo labai aktuolus yra skaidrumo elementas. Būtina, kad žmonės, visuomenė ir sveikatos sistemos personalas turėtų galimybę gauti duomenys, kurie padėtų kuo daugiau žinoti apie tos medicinos prietaisus ir jų naudojimą saugų. Tad manau, kad peržiūrėti tik literatūrą šiuo klausimu nepakanka. Reikia tikslesnės informacijos dėl to, kaip praktiškai veikia ši sistema, kas veikia gerai, kas neveikia ar kas veikia blogai. Tai būtų svarbu. Tiek būtų mano pastabų. Ačiū. Galbūt negirdėjote, tačiau aš buvau pribojęs kalbėjimo laiką iki dviejų minučių, tačiau kadangi esate šešėlį pranešėję, tai leidžiau kalbėti daugiau. O Šnelhart, ačiū. Tai, kad Dagmar ėmėsi šio pranešimo, manau, galima tikėtis, kad jis bus parengtas tinkamai. Aišku, procedūra yra pakankamai sudėtinga ir tema yra sudėtinga, tačiau aš taip pat norėčiau pritarti ir Pėteriui Lyzei kuris minėjo, kad taip pat ir išdavus leidimą tiekti į rinką reikia ir toliau e, vykdyti atitinkamų prietaisų kontrolę. Čia aš taip norėčiau grįžti prie pakartotino naudojimo klausimo. Tose diskusijose, kuriuose dalyvavom, e, paaiškėjo, kad e, esame didelės netvarkos. Pavyzdžiui, gamintojai teigia, kad prietaisas yra vienkartinio naudojimo, nepaisant to kad e, tuos prietaisus būtų galima naudoti kelis kartus, tačiau gamintojai tokiu būdu nori savo apyvartą padidinti, daugiau pelno uždirbti. Manau, kad šią srityje mes taip pat turėtume stengti, pasistengti daugiau tvarkos įnešti. Nes e, aš taip pat nemanau, kad prietaisų naudotojai turėtų teisę priimti sprendimus dėl daugkartinio, vienkartinių prietaisų naudojimo galimybės. Taigi, kaip minėjau, šioje srityje reikėtų įnešti šiek tiek daugiau tvarkos. Kitas klausimas susijęs su atitinkamomis atinkamais mokesčiais už leidimus, panašiai kaip buvo e, vaistų naudojimo atvejais. Manau, kad čia komisija turėtų pasitelkti deleguotus teisės aktus ir mes savo ruoštų turėtume labai atidžiai patikrinti komisijos teikiamus pasiūlymus, siekiant labai konkrečiai nustatyti atitinkamų renkamų mokesčių dydį. Ačiū. Antonija Parvanova dabar dvi minutės kalbės. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Dagmar už šio klausimo pristatymą. Klausimas bus sudėtingas. Ir man atrodo, kad daugiausiai turėtumėm dėmesio skirti saugumo klausimui. Turime pagerinti pateiktus pasiūlymus. Aš esu už medicinos prietaisų klasifikavimą. E, atsižvelgiant į tai, kad, e, kaip pasakė Peter Lėze, kai kurie medicinos prietaisai e, turi būti įvertinti. Taip pat turi būti išaiškinti ir tolesni poveikiai pacientui. Dėl tos priežasties aš norėčiau paremti tuos pakeitimus, kuriais būtų e, pagerinta prietaisų klasifikavimo procedūra. Taip pat galbūt reikėtų pagalvoti apie priešingą procesą. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, prietaisas yra pavojingas e, sveikatai, jo atžvilgiu turėtų būti iš anksto atliktas klinikinio veiksmingumo tyrimas. E, ir parengtos atitinkamos ataskaitos. Pavyzdžiui, buvo labai daug atvejų, kai buvo, tarkim, medicinos prietaisai su defektais, e, kurių atžvilgių nebuvo atlikti iš anksto tyrimai, vėliau sukėlė neigiamų pasiekmių pacientams. Apie tokius atvejus turi būti pranešama ir imtasi priemonių. Krūtų implantų atžvilgių tai buvo sukčiavimas, e, o ne kitaip tos situacijos nepavadinsi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kalbant apie programinę įrangą, reikėtų pagalvoti, gal į šį pasiūlymą reikėtų įtraukti ir programinę įrangą. O dėl vienkartinio naudojimo ir daugkartinio naudojimo prietaisų, tai yra tokia tendencija įmonėms gaminti vienkartinio, vienkartinius prietaisus. E, todėl e, įmonės tokiu būdu daugiau uždirba iš e, ligonių kasų vien dėl to, kad E, nors prietaisas galėtų būti naudojamas kelis kartus, e, dėl įmonės e, požiūrio jis priskiriamas vienkartinių prietaisų kategorijai. Děkuji. <clears throat> Vážený pane předsedo, hodně z toho, co bylo uh, už řečeno. Děkuji. Aš norėčiau pritarti daugeliui, kas buvo pasakyta. Tai yra labai sudėtinga, sun, sudėtinga direktyva ir aš manau, kad šiuo atžvilgiu reikia bendradarbiauti su ekspertais, kurie turi patirties šioje srityje. Taip pat norėčiau pabrėžti saugos klausimą, nes tai yra pats svarbiausias klausimas. Norėčiau pateikti tris papildomas pastabas. Visų pirma, man atrodo, kad nereikėtų pamiršti subsidiarumo principo. Ar tikrai protinga imtis reglamentuoti šį klausimą europinių lygmenių? mes taip pat turėtumėm atsižvelgti į kiekvienos valstybės situaciją, kuri gali priklausyti ir nuo istorinių, ir kultūrinių dalykų. Taigi galbūt europinių lygmenių mes neturėtumėm keisti e, puikiai funkcionuojančių metodų valstybėse narėse. Dar norėčiau pakalbėti apie deleguotojų aktų procedūrą ir įgaliojimo suteikimą komisijai. Šiuo atžvilgiu norėčiau, kad mes elgtumėmės labai atsargiai. Ta patį galėčiau pasakyti ir dėl kito pasiūlymo, kuris yra susijęs su diagnostiniais in vitro medicinos prietaisais. Nes pagal tą susi... E, pasiūlymą taip pat yra daug dalykų, dėl kurių E, įgaliojimai turėtų būti suteikti komisijai. Taigi reikėtų dėl to atsargiai žiūrėti. O dėl apskritai viso šio klausimo, tai mes turėtume bendrauti su ekspertais, su specialistais, kurie turi patirties šioje srityje. E, kitas dalykas, neaišku, ar valstybės institucijos yra pasirengusios įgyvendinti e, šį naują pasiūlymą. Rebecca Taylor. Thank you, President. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Dėl iš ankstinio klinikinio įvertinimo ir klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai. Reikėtų pagalvoti, ar tai naudinga e, pacientui. Ar verta visą tai daryti iš administracinės perspektyvos reikia kurti naują agentūrą, ypač atsižvelgiant tai, kad e, šiuo metu e, mes e, peržiūrėme ir darbuotojų reglamentus ES. Aš norėčiau pasakyti, kad pagal Junktinio Amerikos valstijų medicinos prietaisų kate, kategorizavimą egzistuoja trys klasas. E, trečioji klasė tai yra pačių pavojingiausių medicinos prietaisų kategorija. Tai yra ta prietaisų kategorija, kuri kelia didžiausią riziką e, pacientams. Ir mes turime užtikrinti, kad e, medicinos prietaisų stebėjimas rinkoje būtų siejamas su jų keliama rizika. Ačiū. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį komisijai. Šiandien pas mus lankosi Sabin Rekinės, skiriaus vadovė. Prašau jums žodis. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames... Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti nuo ponios Despinės Panio atsiprašymo žodžių, tai yra mano direktorato direktorė, jinai yra tarptautinėme forume šiandien ir negalėjo atvykti į posėdį keistis nuomonėmis. Norėčiau trumpai priminti tuos tris tikslus, kuriais mes rėmėmės rengdami šios siūlymus. Tikslai buvo trys. Pirmiausia, sustiprinti saugumą ir sveikatos apsaugą, užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą ir paremti inovacijas ir konkurencingumą visų tų sektorių, kurie taip greit vystosi. Taigi tokie buvo tie trys tikslai, kurie, mm, kuriais mes vadovavomės rengdami dokumentus. Dabar norėčiau sureaguoti į tuos įvairius iškeltus klausimus. Viena vertus klausimai buvo susiję su padėtim, kol prietaisai patenka į rinką, o paskui kitų klausimų grupė buvo susijusi su kontrolė prietaisų po jų patekimo į rinką. Ir galiausiai pakalbėsiu šiek tiek apie skaidrumą. Taigi, medicinos prietaisų pakartotinis naudojimas jų perdirbimas. Mes į siūlymo tekstą įtraukėme prietaisų, vienkartinių prietaisų apibrėžimą. Ir be abejo, galima pagalvoti, kad čia yra kažkoks prieštaravimas, kai kalbame apie medicinos prietaisų e, naudojimų vieną kartą perdirbimą. Tai yra susijęs su daugiau gamintojų ketinimais. Gamintojas gali, e, gamintojas gamina prietaisus e, vienkartinio naudojimo dažnai, taip pasirenka. Tai gali būti valia to gamintojo, kuris pasirinko tokius prietaisus gaminti, kartais gali kilti problemų dėl to, jeigu tie prietaisai panaudojami pakartotinai ir jeigu nėra pakankamai įsigilinta, kokiamis sąlygomis jūs būtų galima panaudoti. Mes apibrieštie taip pat minime, minime tokius žinimuosius kritinius prietaisus, tokius, kurie naudojami invaziniai chirurgijai. Tai yra to, tie prietaisai, kurie naudojami, kaip sakiau, toms chirurgi, invaziniai chirurgijai, tų, tų, tų prietaisų nu, perdirbimas nėra numatytas. Mes rėmėmės nepriklausomų tyriejų duomenimis surinktais ir mes apibrėžime, kas yra perdirbėjas. Tas, kuris perdirba prietaisus, yra prilygintinas gamintojui, nes jis pakeičia pradinį e, prietaiso tikslą. Ir jis turi laikytis visų įsipareigojimų tenkančių prietaisų gamintojui. Kad kai kurios valstybės narės galėtų atsižvelgti į specifinę jose susiklošiusią situaciją, mes numatėme nuostatą, kad tos valstybės galėtų pasirinkti opt-out, kalbant apie e, perdirbtų prietaisų prekybą jų teritorijoje arba kai kurios iš jų pasirinkusių sotaut gali uždrausti ir perdirbti medicinos prietaisus. Mes sulaukėme mokslinių patarimų, jos pateikė komitetas atitinkamas. Ir mes užtat ir kalbame apie galimybę prietaisus perdirbti, bet norime užtikrinti, kad jie bus perdirbti e, saugiai ir paskui bus saugus. Kitas dalykas - notifikavimo institucijos. Nes žinome, kad tai yra silpnoji grandis. Šioje grandinėje mes norime sustiprinti šias organizacijas. Mes sustiprinome reikalavimus e, toms organizacijoms, kurios skiria šis, šias institucijas. Mes taip pat paskirime visą priedą tam, kad būtų apibriežti kriterijai, kuriuos turi atitikti tos organizacijos. Ten būtina nu, pasakyti, kad būtina užtikrinti kompetenciją, turėti reikiamą personalą, užtikrinti nešališkumą, objektivumą ir taip toliau. Tos organizacijos taip pat būtų nuolat audituojamos, tas audito funkciją atliktų valstybės narės ir komisijos struktūros kompetentingos, kai kuriais atvejais, e, kaip jau sakėme, būtų galima tikrinti tas notifikavimo institucijas. Manome, kad reikšmingai sustiprinome kontrolę ir tuos kriterijus, kurios turi atitikti tos notifikavimo institucijos. Galima buvo reguliuoti dar labiau, bet mes manėme, kad e, svarbu, kad tos institucijos būtų nepriklausomos. Les taxes, les fees, Kai dėl mokesčių mes gavome, mes turime straipsnį, kuris numato, kad vėliau toms įmonėms būtų taikomas vienodos taisyklės. Um oui. Le, le point suivant, donc, euh, concernait les règles de, de classification. Nous avons revu ces Klasifikavimo taisyklės. Mes numatėme tas taisyklės ir pasižymė, kaip gali keisti situaciją tarptautiniu lygmeniu. Turime taisyklę, kuri yra susijusi su e, inhaliaciniais preparatais ar e, vartojimais per burną. Ir mes numatėme atitinkamas taisyklės, nes manome, kad šie produktai gali kelti problemų susijusių su saugumu. Bestellen Sie Ihrer Direktorin einen schönen Gruß, sie ist ja noch neu im Geschäft. Ačiū, perduokit linkėjimus savo generaliniai direktoriai, nes jis neseniai pradėjo savo darbą ir galbūt vietoj to, kad būtų vykusi tarptautinė konferencija, būtų galėjusi ateiti į e, mūsų instituciją susipažinti, nes mes čia atliekame teisėkuros darbą, dabar žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė, norėčiau sugrįžti prie to, ką pasakė kolegos iš išėliniai pranešėjai. Reikia pabrėžti vieną dalyką. Buvo sakoma, kad mes turėtumėm turėti patirties žinių. Ponas Kabinoš, tikiuosi, kad jūs mane klausotės. Gerai, aš būtent apie jūs kalbu. Akivaizdu, kad visi, kurie rengia pranešimą, daro tai rimtai ir siekia pasinaudoti specialistų turimomis žiniomis. Kaip žinote, Europos parlamente buvo prieš kelias savaitės organizuoti klausimai. E, jame, juose dalyvavo 180 e, ekspertų, taip pat mano politinė e, frakcija dalyva, organizavo seminarą vakar, jame dalyvavo apie 100 žmonių Dalyvavo taip pat ir šešėliniai pranešėjai, šis renginys buvo transliuojamas internetu, taigi nebijokite. Mes priemėm domėn tai, ką sako ekspertai, gydytojai. O dabar norėčiau pereiti iš karto prie kolegų pastabų. E, Europos gydytojų asociacija iš tiesų reikalauja tos e, iš ankstinės autorizacijos prieš pateikiant rinkai procedūros. Ji turėtų būti taikoma trečios grupės medicinos prietaisams. E, visi specialistai, kardiologai ir kitų sričių specialistai sekė klausim, klaus, e, klaus, klausimuose, kad jie reikalauja tokios procedūros trečios klasės medicinos prietaisams. Iš viso mes kalbame apie 2 procentus e, visų medicinos prietaisų e, kurie yra rinkoje. Taip pat e, kalbame apie naujus prietaisus, kurie patenka į tą 2 procentų dydę. E, komisija sakė, kad na, kai kurie medicinos prietaisai bus perkelti į trečią kategoriją, bet aš tam nepritariu. Ir turiu pasakyti, jūs nežinote e, susidariusios situacijos ir jūs nežinote, ką jūs darote. Nes, pavyzdžiui, e, ausų lašeliai yra perkelinami į trečiąją medicinos prietaisų kategoriją ir tai yra ne, nepriimtina. Ne E, tai visų pirma yra vaistas. Jeigu jūs taip nemanote, mm, dėl to, kad e, tas e, produktas turi tam tikrą fiziologinį poveikį ir turi būti įtrauktas į šią, šį reglamentą, tai mes tam nepritarėme. Vien dėl to, kad, sakykime, dėl šių lašelių pasikeistų e, pH lygis e, žmogaus e, organizme. Tai tikrai nėra priežastis, dėl ko mes sakytumėm, kad tokie lašeliai yra labai pavojingi ir turi būti įtraukti į trečią kategoriją. Apie tai kalbėjo ir Peter Lyzer kuris kalbėjo apie komisijos pateiktą pasiūlymą 21 straipsnėje. Juk e, nemanau, kad tikrai, e, kalbant apie akių e, lašelius, jie tikrai neturėtų būti priskirti medicinos prietaisams ir medicinos prietaisams, kurie priklauso trečiai kategorijai. Toliau apie tai, ką pasakė kolega Maginės. Džiugu, kad jūs dalyvavote visuose seminaruose ir kitose organizuotose renginiuose. Man labai malonu matyti kolegas, kurie stebi mus ir į internete, nes atrodo, kad tada visi turime tą pačią reikiamą informaciją. Sutinku su tuo, ką jūs pasakėte dėl iš ankstinės rinkos autorizacijos ir taip, kaip turėtų viskas vykti. Ir ar neturėtų būti taip pat numatytos tolesnės rinkos stebėsnos procedūros. Taip, iš tiesų e, yra atliekami tyrimai su tam tikrais e, medicinos prietaisais, tačiau pavyzdžiui apie krūtų implantus niekada tų tyrimų nebus pakankama. Ir e, dėl tos priežasties, pavyzdžiui, reikia stebėti situaciją jau tada, kai implantai yra implantuojami. Kaip pavyzdžiui atliekami E, klinikinio veiksmingumo tyrimai, e, su krūtų implantais atliekami tyrimai jų neimplantavusi kūną. Ir dėl tos priežasties galbūt ne visada tų žinių apie e, implantus pakanka. Todėl reikalingas tolesnis stebėjimas. Jūs sakėte, kad jūs kalbėjote apie kompetenciją, E, ir iš tiesų valstybės narės mažina e, kompetitingoms institucijoms skiriamas lėšas. E, kai kuriuose šalyse jau egzistuoja iš ankstinio autorizavimo procedūra taikoma medit, vaistams. Ir matome, kokia yra susidariusi situacija Junktinėje karalystėje, Niderlanduose, kai kompetitingos institucijos atsakingos už šią procedūrą pradeda trūkti lėšų. Taigi tokį dalyką nereikėtų uh, numoti ranka. Toliau buvo sakoma, kad šis reglamentas uh, na, įsigalios uh, ir pradės veikti tik tai po trijų, trijų metų. Dėl notifikuojamų institucijų. Reikia aiškiai pasakyti. Jeigu mes apsispręsime dėl notifikuojamų institucijų, tada norėsime, kad jos pačios turėtų darbuotojus. Mes negalime leisti, kad tokios institucijos spręstų priimtų sprendimus dėl medicinos prietaisų, neturėdamos tinkamų žinių. Gali jos susisiekti su e, specialistais iš išorės. Tačiau netgi gavę jų ataskaitą turi turėti darbuotojus, kurie patikrintų, ar ta ataskaita yra teisinga ar ne. E, aišku, negalima reikalauti, kad visose notifikuotose institucijose dirbtų 21 srities specialisto. Bet reikia turėti bent vieną, kuris galėtų patikrinti tą informaciją, kurią, tarkim, pateikė um, gydytojai iš išorės. Taip pat aš norėčiau sutikti su tuo, kad negalima leisti konkuruoti tarpusavyje toms e, notifikuotoms institucijoms. Uh, Aš sutinku su tuo. Jeigu mes turėtumėm, pavyzdžiui, tam tikrus meistriškumo centrus e, ir sakykime, kad tam tikri medicinos prietaisai gali, pavyzdžiui, būti vertinti tik tai centre, kuris yra Niderlanduose arba Estijoje, mes tam pritartumėm, tačiau tokio dalyko pasiūlyme nėra. Kolegos sako, kad reikia laikyti subsidiarumo principo, bet aš nesutinku, nes kalbame apie produktus, kurie cirkuliuoja visoje Europos rinkoje. Taip pat nekalbame apie nišinius produktus, nes pavyzdžiui, Čekijoje pagamintas medicinos prietaisas gali būti e, parduodamas ir Vokietijoje, netgi jeigu tas produktas buvo skirtas Čekijos rinkai. Taigi mes turime užtikrinti, e, kad saugumo standartai galiotų visur ir visiems. Toliau apie tai, ką pasakė e, kolegė Aukenin. Iš tiesų reikalinga atlikti daugiau klinikinių tyrimų, gauti daugiau duomenų ir e, sugriežtinti procedūras. Nuo pat pradžių, nuo pat pradžių, kai yra medicinos prietaisas registruojamas ir taip toliau. Neužtenka vien tik tai, kad būtų atliekami klinikinio veiksmingumo tyrimai. E, turi būti numatyta visa, visa tolesnė procedūra. E, reikalinga taip pat ir kontrolės mechanizmas. Tačiau jis nepasiteisins, jeigu mes neturėsime e, aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Toliau buvo kalbama apie iš ankstinį klinikinį įvertinimą ir apie tai, kad panaši sistema yra taikoma vaistų e, srityje. Ir buvo sakoma, kad netgi egzistuojant iš ankstiniam klinikinės įvertinimui e, vaistų pramonėje skandalų neišvengta. Tačiau nepamirškite, kad e, kilus tiems skandalams paaiškėjo, kad iš ankstinis klinikinis įvertinimas ir leidimo suteikimas buvo tik tai nacionaliniu lygmens. Toliau mano paskutinė pastaba. Jie yra susijusi su e, pakartotinu panaudojimu ir vienkartiniais prietaisais. Tikrai sunku bus įspręsti šią problemą, nes tai yra lik e, kaip ir kvadratinis ratas vienkartinis prietaisas turi būti naudojamas vieną kartą vienam pacientui. Tokia yra logika. Tačiau realybė yra kitokia. Taigi reikėtų pagalvoti, ko mes norime. Ar mes norime laikytis to principo, vienkartinis prietaisas vieną kartą vienam pacientui, tada reikia ir ginti mūsų poziciją ir sakyti, kad e, tas principas turi būti ir įgyvendintas. Tačiau ar mes e, sutinkame, kad realybė yra kitokia? Net jeigu mes imsimės visų reikalingų veiksmų, e, šis principas nebus įgyvendintas. E, ligoninės pradės neteisėtai elgtis, tad kyla klausimas, ar toks pasiūlymas yra protingas. Gal reikėtų kažkaip kitaip apibriežti tą vienkartinio panaudojimo apibriežtį, pakeisti ją šiek tiek. Tada e, gamintojas E, pagamins taip e, prietaisą, kad jis negalėtų būti panaudotas antrą kartą. Mes turėtumėm kažkaip keisti visą, visą įmonės požiūrį, kad prietaisai, kurie gaminami, būtų ne de facto vienkartiniai, o daugkartinio naudojimai. Na ir galiausiai mes turime patys apsispręsti, ko mes pageidaujame. Aš noriu, kad mm, prietaisai turėtų, galėtų būti pakartotinai panaudoti, vadovaujantis tam tikrais standartais. Gamintojas turi būti atsakingas už savo prietaisus. Ir pats gamintojas e, turi apibriežti, ar prietaisas, e, kuris yra gaminamas, yra tikrai vienkartinio panaudojimo, ar negali būti panaudotas antrą kartą. E, mes ne, negalime leisti e, gamintojams e, priskirti prietaiso, vienkartinių prietaisų kategorijai vien dėl to, kad jie nori išvengti atsakomybės už to prietaiso panaudojimą. Ačiū už paskutiniuosius 150 sakinių, tačiau žinau, kad yra reikalingi svarstant tokio plataus masto teisės aktą, kolegė Maginės. Trumpai noriu atsiprašyti, prašydama paaiškinti komisijos dėl E, apie iš anksto neskelbiamų patikrų atvejus, kokios garantijos yra numatytos, jeigu mes peržiūrėsime tinkamą teisės aktą ir įtrauksime tokių patikrų, apie kurias iš anksto neskelbiama galimybė. Trumpai komisija vieną minutę atsakyti, nes kitaip mums pritrūks laiko, sako pirmininkas, prašau. Oui, merci, monsieur le, le président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Šis klausimas aiškiai pasireiškė, parodė savo aktualumą PIP skandalo atveju. Notifikavimo institucijos turi atlikti vadinamas patikras neperspėjus, tačiau tai buvo daroma pernelyg e, retai. Tai štai būtina, kad tos kontrolės būtų atliekamos. Mes jeigu apie patikras pranešama, nu, kartais tai reikalinga, nes e, gamintojas turi paruošti savo dokumentus patikrai, tačiau tos e, patikros be persijimo taip pat turi vykti. E, tuomet bus galima imti produktų gaminius ir atlikti jų kontrolę. Ačiū, baigiame diskusijas. Vasaro 26 dieną vyko praktinis seminaras. Iš tiesų, jis buvo labai puikiai organizuotas. Retai, kada turėdavau progos dalyvauti taip gerai organizuotame parengtame renginyje politikos suskiriui. Dėkoju už atitinkamą atliktą darbą. Tikrai tiek dalyvių skaičius, tiek svarstyti klausimai buvo labai spūdingi. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės trečią dieną. Komitete svarstysime pakeitimus gegužės 29 dieną, numatoma Liepos 10 dieną dėl jų balsuoti komitete, o vėliau kažkada pranešimus ir pakeitimai bus svarstami dėl jų balsuojama plenarinėme plenarnėme posėdėje. Pereikime prie Petrio Lyzės pranešimo dabar apie diagnostikos in vitro medicinos prietaisus. Petri Lyzai žodis įžangai, prašau. Ačiū pirmininkė. Išdalinau pirmąjį pranešimo projektą. Tiems, kurie dar jo neturite, galite paprašyti salės darbuotojų, kad jums šį dokumentą atneštų ir aš šiame dokumente, e, tai dar nėra pranešimo projektas, jis yra rengiamas, aš siūlau kelias svarbiausias kryptis ir temas, e, kurias turėtume apsvarstyti, e, kadangi mes bandysime šios nuos diskusijų rezultatus įtraukti savo pranešimų projektus kartu su Dagmar Rodberint. Tik atsižvelgiant į temos sudėtingumą, ypač turint omenyje apibrieštis, tai trumpai paaiškinsiu, apie ką eina kalba diagnostikos in vitro medicinos prietaisai. Kas tai yra? Tai yra visi bandymai, kurie netliekami su žmogaus organizmu tiesiogiai. Tai yra, pavyzdžiui, živ e, testai, živ AIDS testai, e, kraujo tyrimai, e, cukraus kiekio nustatymas ir taip toliau kadangi tema yra pakankamai tekstiškai sudėtinga, nesulaukia didelio susidomėjimo, tame praktinėme seminare aš minėjau, kad visi mano, kad e, diagnostikos in vitro prietaisai yra tik tai jaunesnioji e, ponios Dagmar Rodberint pranešimo sesuo, tačiau specialistai e, teigia, kad tai yra praktiškai vyresnioji sesuo, nes tinkamas gydimas neįmanomas neturint tinkamų diagnostinių prietaisų. Neseniai susidūrus tokiu atveju, kuomet buvo atliekamas bandymas, jeigu nustatyti <clears throat> e, živ susirgymo galimus atvejus ir atitinkamas e, testas 10 metų jau e, buvo Europos rinkoje 10 metų pardavinėjimas su atitinkamu ženklinimu CE E, tačiau po to buvo išsiaiškinta ir pakankamai anksti, kad pasitelkus šį prietaisą kai kurių e, AIDS virusų paprasčiausiai e, sukėlėjų nebuvo galima nustatyti ir viskas truko dešimt metų, kol atitinkamas prietaisas diagnostinis buvo pašalintas iš rinkos. Taigi, uh, Taip elgtis iš tiesų e, negalima ir subsidiarumo principų galima vadovautis galbūt tik tuo atveju, kai valstybės narės kai kurios dalykus nori dar griežčiau reglamentuoti, tačiau tokio pobūdžio dalykai reikalavimai turi būti vienodi visoje Europoje. Manau, kad e, šiek tiek užbėgant už akių Glenės Vilmot pranešimo svarstymui, būtų jam pasakyti, kad e, Norime sustiprinti komisijos teikimą pasiūlymą dėl klinikinių bandymų, norime įtraukti papildomą skyrių tiek į mano pranešimą, tiek į Dagmar Odberint pranešimą. Mes e, pasistengsime įtraukti paraleliai tos pačius pakeitimus, klasifikacija turėtų būti taip pat kitokia, ne nuo pirmos iki trečios grupės ar klasės, tačiau nuo A iki D raidžių ir e, Taip pat reikėtų įtraukti tam tikrus prietaisus, kurios rengia e, mokslininkų įstaigos, tačiau kurios e, nėra teikiamus rinką dėl per mažos paklausos, tačiau būtinos gydyti, diagnozuoti retoms lygoms. Taip pat reikia pagerinti tam tikras formuluotės komisijos pasiūlyme, būtent šias rytyje e, komisijos pasiūlyme kalbama ir sulyginami pacientų bandymai savarankiškai atliekami pačių su savimi atliekami pacientų bandymai, diagnostiniai su e, tais e, diagnostikos procesais, kurie atliekami ligoninėje. Aš manau, kad šių dviejų dalykų sulyginti visiškai negalima taikymo sritį, taip pat reikėtų svarstyti, komisija pasirinko teisingą požiūrį siekdama išplėsti taikymo sritį, tačiau kalbant apie atitinkamas, e, pavyzdžiui, genetiko organizacijų išvadas, tie pasiūlymai dar nėra pakankamo masto. Tarkime, šiuo metu yra mm, daug maisto papildų rinkoje, kurie tariamai yra naudingi siekiant numesti svorio, tačiau nėra atlikta pakankamai klinikinių bandymų ir nėra įrodyta, kad e, šie maisto papildai nesukelia neigiamo šalutinio poveikio, gali sukilti tam tikrų sunkių lygų, taip pat reikia kalbėti apie gyventinimo laikotarpį, komisija siūlo penkerius metus. Manau, kad toks pasiūlymas yra priimtinas, turint omenyje, kad reikia gyveninti labai daug techninių sudėtingų dalykų. Tačiau kyla klausimas, e, kaip išspręsti problemą su tais živ diagnostikos prietaisais, kurie iš tiesų neveikia ir e, tokiu būdu galėtų būti parduodami rinkoje penkerius metus. E, manau, kad turėtume susitarti pirmiausia dėl to, kad komisija prisidėtų prie prietaisų kokybės gerinimo. Aš tokiam siekiui pritariu, tačiau visi ekspertai, kurie pareiškė savo nuomonę iš Europos tarybos, iš EBPO, e iš genetikų asociacijų tvirtina, kad labai svarbu taip pat atsižvelgti į tai, kokiu mastu prietaisai naudojami, kaip yra įvertinami jų panaudojimo rezultatai, todėl reikia labiau diskutuoti. Parlamentas jau prieš daug metų reikalavo, kad įvairūs DNR tyrimai būtų atliekami tik e, prieš tai juos įvertinus ekspertams, apsvaršius. Aš jau esu pateikęs anksčiau atitinkamas ekspertų išvadas, galite su jomis susipažinti tiek anglų, vokiečių kalbomis prie mūsų salės durų. Aš manau, kad remiantis pagrindinių teisų hartijos trečiojų straipsnių, čia būtų galima nustatyti tam tikrus bendrus reikalavimus, aš siūlyčiau taikyti juos kaip minimales taisyklės, per daug nesikišant į valstybių narių įgaliojimų sritis, tačiau aš manau, kad tam tikras e, bandymo prietaisas, kuris gali visiškai apversti aukštinkojomis žmogaus gyvenimą, gali būti leidžiamas naudoti tik prieš tai išsamei apsvarščius medikams ir kitiems ekspertams. Dėl to turime visi sutarti Europoje. Ačiū Petrai Lyzai. Dabar šešėliams pranešėjams teiksime žodį. Prašau nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Dagmarot Berent, Taylor Aukin, Kabrnoch ir kolegė Susa. Taip pat Alois Petelė dar paprašė žodžio ir daugiau kalbėtojų mes į sąrašą neįtrauksime. Pone Taylor, jūs kalbėsite antrą. Kaip pirmoji kalbės kolegė Rodberint, ačiū pirmininkė. Aš pritariu Petrį Lyzai dėl to, kad turėtume pasistengti suderinti abiejų pranešimų struktūrą. Pirmiausia, kalbant apie įsigaliojimo terminą, visiškai nesuprantu, kodėl mano atveju numatyti 3 metai, o jūsų atveju 5 metai. Nėra jokio paaiškinimo, manau, kad reikėtų abiem atvejais 3 metų laikotarpį įsigaliojimo numatyti. Taip pat ir sprendžiant atsiekamumo paskelbtų įstaigų klausimą, farmakologinio budrumo klausimą, taip pat reikėtų visus šios dalykus kuo labiau suderinti dėl e, patikras atliekančių institucijų. Manau, kad turėtume stengtis, kad paskelbtos įstaigos turėtų garantuoti savo gebėjimą prieš išduodant leidimus atlikti atitinkamą prietaisų įvertinimą, todėl reikėtų šių įstaigų struktūros svarsimo galimybės apsvarstyti, kalbant apie taikymo sritį diagnostikos medicinos prietaisų. Manau, kad reikėtų įvertinti, ar siūlomų nuostatų pakanka, ar paskelbtosios įstaigos turėtų galbūt glaudžiau bendradarbiauti su valstybių narių kompetitingomis institucijomis dėl klasifikacijos pritariu Petri Lyzai. Tos keturios klasės kurios e, būtų raidėmis įvardintos, yra geresnė klasifikacija nei komisijos siūloma. Dėl e, genetinių tyrimų prietaisų panaudojimo galbūt ne visiškai pritariu, nes e, genetinių tyrimų prietaisai gero vardo neturi. Šiuo metu turime tai aiškiai konstatuoti tačiau turime numatyti galimybę šeimoms arba vaikams, kurios planuoja tai jau šeimoms planuojančioms turėti vaikus, daryti galimybę atlikti atinkamus genetinius tyrimus. Savai mes suprantama, tokie tyrimai neturėtų būti genetiniai atliekami savarankiškai kažkur vonioje. Tačiau e, turėtume stengtis, kad e, genetiniai tyrimai neturėtų, nebūtų vertinami, tai vertinami dabar reikėtų mažinti taip pat ir e, biurokratinę naštą susijusią su e, šių tyrimų atlikimu, tačiau taip pat pritariu teiginiu, kad reikia gerinti ekspertinius gebėjimus. Rebeka Tyler žodis, prašau. Will... Dėkoju pirmininkė. Aš neminėsiu jau tų dalykų, kuriuos kalbėjo kiti, tačiau e, pakalbėsiu apie tai, kas mane neramina šiame reglamente. Taigi, iš ankstinis rinkos e, e, įvertinimas. Kol kas e, nežinau, kaip visą tai bus daroma in vitro medicininiams prietaisams ar bus taikoma notifikuotų institucijų sistema. Dėl klinikinių veiksmingumo tyrimų, aš suprantu, dėl ko yra siūloma tuos tyrimus taikyti visiems medicinos prietaisams, o ne tik tai pačiai rizikingiausiai kategorijai Jeigu ateityje e, specialistai turės daugiau e, žinių, įskaitant ir klinikinius įrodymus, tada bus e, galima tiesiog lengviau apsispręsti, kuriuos prietaisus naudoti. Dėl 51 straipsnio idėja dėl Europinės domenų bazės yra labai svarbi. Toliau dėl išimčių taikymo. Mano gimtoje šalyje išimčių taikymas yra geras dalykas naudingas e, sveikatos e, priežiūros institucijoms, e, kurios gali pasinaudoti pačiose institucijose su kuriais, sukurtais prietaisais tam tikroms lygoms nustatyti. Taip pat dėl D klasas prietaisų, nežinau, ar verta jų, visus e, prietaisus, kurie dabar čia yra įvardinti, priskirti D kategorijai. Toliau dar vienas dalykas. E, gal reikėtų dar pasitikslinti dėl kai kurių nuostatų, pavyzdžiui, 42 e, ir 47 straipsnio. Neaišku, kaip ten yra numatytos procedūros bus įgyvendintos. Ir E, jeigu, pavyzdžiui, kai kurios, e, kai kurios rizikos negali būti identifikuotos e, daugelį metų, iki yra surenkami atitinkami klinikiniai įrodymai. Aš žiūriu, ką rašo kolegė, kolega Lyzer, taip pat man šis klausimas labai aktualus. O, tak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisijai už puikų pasiūlymą. Aš buvau šešėlinė pranešė šių klausimų, bet prisimdavo šias pareigas nesupratau, kad klausimas yra toks sudėtingas. Džiugu, kad tokie kompetentingi kolegos šiuo klausimu dirba. Žodžiu, jis yra gerose rankose. Ačiū kolegai Peterlyzė už puikų darbą. Manau, kad galime drąsiai sakyti, jis padirbėjo puikiai. Vyko seminaras, kuris buvo minėtas ne kartą. Jis daug ką padėjo suprasti apie padėtį. Norėčiau pasidžiaugti ir aš kartu su kolega Peter Lyze vartotojai Europos Sąjungoje ir jų atstovė Jensen pabrėžia, su kokiais iššūkiais čia susidurėme. Ir būtina, kad pacientų saugumas būtų šios diskusijos ir šio teisės akto šerdis. Tikslas yra toks. E, svarbu, kad prietaisai būtų saugus ir kad taisyklės būtų panašios visoje Europos Sąjungoje. Norėčiau paminėti keletą papildomų dalykų. Tame seminare, kurį minėjau, buvo minimas savitestavimas, self-testing. Aš manau, kad čia viskas turbūt labai aišku. Jeigu norima naudoti tokio pobūdžio priemonės, reikia turėti tam tikrų medicinos žinių. Ir neišeina parduoti kai kurių prietaisų ar juos naudoti pačiam atrandant, kaip jie veikia. Būtina, kad tiems žmonėms, kurie patys nori naudotis tą įrangą, būtų suteikiamas reikiamas reikiamos konsultacijos, reikiami patarimai. Jeigu esate sveikus, sveikas asmuo, naudojate tos pritaisus ir patirite tik neigiamą poveikį, taip gali nutikti. Galbūt sergančiam žmogui tas prietaisas vienas ar kitas būtų puikus, bet jis gali būti, pavyzdžiui, kenksmingas žmogui, kuris yra sveikas. Ir norėčiau pasakyti, kad tas savi testavimas turėtų uh, būti atidžiai prižiūrimas, jo neturi būti piktnaudžiaujama. Kolega Peter Lyzė labai aiškiai pasisakė apie genetikos bandymus. Jie labai svarbus, be abejo. Galiu tik pritarti tam, ką sakė kolega. Ir čia kalbu ne tik kaip Danė, bet e, tikiuosi, kad apskritai šiuo klausimu bus e, užtikrintas maksimalus skaidrumas. Pieter Lyzė, Dagmar Ronberint šiandien yra mūsų posėdžio žvaigždės, tas jau buvo nekarta minėta ir dabar žodis ponui Tavarnokui. Ačiū, ponė pirmininkė. Laiko turime nedaug, taigi aš nekartosiu jau minėtų argumentų, dėl kurių visi sutarėme. Taip, subsidiarumas buvo minėtas kelis kartus. Netvirtinu kad neturėtume visai ES priimti bendro sprendimo, tačiau priimdami šį sprendimą mes turėtume visuomet pagalvoti apie tai, ar tas sprendimas bus tinkamas ir ar jis iš tiesų bus geresnis priimtas ES lygmenių nei galiojantis nacionaliniu lygmeniu. Mes turėtume vystyti diagnostikos sritį siekdami naudoti tuos e, diagnostikos prietaisus, e, kuriuos e, būtų, kuris būtų galima atlikti prevencinį, prevencinius tyrimus, tokiu būdu užkertant kelią chroniškoms lygoms ir taip pat skatinti tokius testus, kurios pacientai patys savo gali atlikti, aš turiu omenyje, tarkime, diabetus sergantis asmenys turi tikrinti kraujo, cukrus kiekį savo kraujo kelis kartus per dieną, taip pat galima būtų ir kitokio pobūdžio panašių testų numanyti ir numatyti. Taip pat reikia nepamiršti būtinybės apsaugoti asmens duomenis susijusius su diagnostikos tyrimų rezultatais, nes e, galėtų atsitikti taip, kad e, šis duomenys būtų piknaudžiavama, jeigu patektų į rankas tų asmenų, kurie būtų nusiteikę jas piknaudžiauti. Aš manau, kad e, kalbant apie programą įrangą, tai šis teisės aktas neturėtų būti e, taikymas tai administraciniai įrangai, kuri yra, tai yra e, programinė įranga, kuri naudojama administravimo reikmėms, ponė Sausa. Ačiū. Aš manau, kad mums reikia kalbėti apie aiškiai apie tas problemas susijusios su diagnostikos in vitro prietaisais. Etikus. Taigi, genetikos testai buvo paminėti kaip vienas iš pavyzdžių. Galėčiau taip pat paminėti pardavimą tokių prietaisų žmonėms. Apie visą tai dar reikės diskutuoti, kai sustiksime tarp šešėlinių pranešėjų. Dagmar yra teisi. Ji teisingai mano, kad jeigu šeima turi kažkokių genetikos problemų, turi turėti galimybę uh, atlikti tuos genetikos testus. Tačiau niekas neturėtų naudotis laisvai parduodamais testais, kurie neturi jokios klinikinės vertės. E, kūriniai, kur, kurie nebuvo patikri, kūriniai, kur nebuvo tik, tik klinikiniai bandymai ar kurie nebuvo patikrinti laboratorijoje. Tie testai turėtų būti paremti e, paciento sutikimu, pacientas turi būti gerai informuotas apie tai. Visą tai yra būtina tam, kad tos testus būtų galima atlikti. Kai dėl laisvo pardavimo tų testų. Jie gali sukelti tam tikrais atvejais pavojų paciento gyvybei. Jie gali sudaryti tam tikras iliuzijas, sukelti nepagristų vilčių, bet ir gali turėti pražutingą poveikį žmonių gyvybė ir sveikatai. Detaliau apie tai pasisakysiu šešėlinių pranešėjų posėdėje dejstvo, da ta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Peterli. Ši tema nėra plačių politinių diskusijų objektas, bet tai nereiškia, kad ši tema yra nesvarbi. Pritariu tiems, kurie jau minėjo šios temos svarbą. Mes čia kalbame apie įvairių papildomų gydimo galimybių potencialą, skaičių žmonės mato galimybę gydytis patys, patys savo padėti. Matau pacientų tarpę tokias tendencijas ir dėl to, manau, reikalingas dar griežtesnis tų prietaisų reguliavimas. Džiaugiuosi, kad 114 straipsnis mums suteikia dar daugiau galių, atsakomybės, saugant pacientų sveikatą. Ten yra apibriežti svarbiausiai principai, kuriais turime remtis. Ten kalbam apie skaidrumą, e, pagarbą žmogaus teisėms ir visai lė kitų svarbių dalykų. Manau, kad viso to tikslas yra toks. Tiek gamintojai, tiek priežiūros institucijos, tiek visi į šį procesą įtraukti subjektai turi ne tik užtikrinti prietaisų kokybę, bet e, turi sugebėti tinkamai interpretuoti savo siūlomų prietaisų duodamus rezultatus. Jeigu ta interpretacija nebus teisinga, tai tuomet ir tų prietaisų naudingumas bus abejotinos vertės. Kolegos štai siūlė E, pasilikti laiko sprendimams ieškoti. Kartais to laiko reikia šiek tiek daugiau. Kad dėl genetikos testo aš manau, kad yra iš tiesų labai svarbu. kad tų testų interpretavimui būtų remiamasi turimomis ekspertinėmis žiniomis ir kad būtų aiškiai suvokiami sveikatos prioritetai, kad būtų atsižvelgiama į elektroninės sveikatos dalykus, nes, pavyzdžiui, klausimynus dabar apie sveikatą galima užpildyti ir internete. Aš teiksiu žodį komisijos atstoviai trumpai bendrinį diskusiją, turtinį, kad generalinė direktorė negali šiandien dalyvauti mūsų posėdėje. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti pranešėjų. Iš tiesų pranešimas labai svarbus. Ir kalbant apie prevenciją ir apie pacientų gydimą. Mes pasiūlėme sustiprinti saugumą šių prietaisų. E, Visą tai galima padaryti pirmiausia, sustiprinant kontrolę šių gaminių patekimo į rinką. Turime e, tai specializuotą europinę laboratoriją, kuri vaidins esminį vaidmenį šiame sektoriuje. Taip pat būtina užtikrinti klinikinę stebėseną po šių prietaisų patekimo į rinką. Būtina geresnė koordinacija tarp valstybių narių ir geresnė šių gaminių atsiekamumas. Kai dėl testų, kuriuos gamina sveikatos įstaigos ir kuriems netaikomas šis dokumentas. Mes manome, kai kad dėl saugumo, dėl didesnio saugumo reikėtų, kad šie testai, kad šiems testams taip pat būtų taikomas šis dokumentas, kad, jis patektų, kad tie testai patektų į mūsų aptariamo dokumento apriepti. Kai dėl savidiagnostikos testų. Reikia reikia žinoti, kad asmuo neturi spręsti apie savo sveikatos būklę, e, nepasikonsultavęs su gydytoju. Tai turėtų užtikrinti tų testų didesnį efektyvumą, kad dėl genetikos testų. Mes peržvelgėme dokumentus gautus iš pranešėjų, man atrodo, sutikimas paciento čia yra labai svarbus dalykas, kai dėl šių testų Norėčiau pasakyti, kad tekstas yra ne, neutralus. Siūloma tik tai užtikrinti geresnį pacientų saugumą ir etiniai visokie sumetimai ir vertimai yra palikti varšybių narių nuožiūrai. Kai dėl programinės įrangos sveikatos rytyje e, šis aspektas yra patikslintas direktyvoje, Mes čia kalbame ir apie ligoninių turimą programinę įrangą, ne tik diagnostikos programinę įrangą, gali tekti numatyti ilgesnį laikotarpį teisės aktų gyvendinimui, kadangi reikės daugą pertvarkyti. Dauguma diagnostikos testų yra kontroliuojami pačių gamintojų. Tuo tarpu siūlyme yra siūlomas priešingas dalykas. Didžioji dauguma testų bus kontroliuojami e, notifikuotų institucijų, institucijų turinčių įgaliojimus tai daryti. Dėl to reikės numatyti teisės aktų gyvendinimo ilgesnį laikotarpį. Dėkoju. The for... Ačiū dabar žodis e, Peter Lyser. Dėkuoju visiems kolegoms už pareikštą paramą, mūsų laukia dar labai daug darbo, todėl tikrai džiaugiuosi tą konstruktyvę darbo atmosferą. Pirmiausia, sureaguosiu į Dagmar Atbėrint pastebėjimą dėl terminų ir komisijos taip pat atitinkamą pristatytą poziciją. Suprantu, kad per trumpą laiką sistemą pakeisti sudėtinga, tačiau nepaisant to turėtume svarstyti tokias galimybės. Aš pateikiau konkretų pavyzdį. Kiti kolegos galėtų kitų pavyzdžių pateikti apie iškilusios didelio masto problemas ir iš tiesų mes negalime dalyvauti kitų metų Europos parlamento rinkimų kampanijoje ir um, jos metu tvirtinti, kad e, turime penkis metus laukti, kol įsitikinsime ir atitinkami diagnostikos prietaisai yra saugus. Manau, kad e, komisija turi užtikrinti, kad e, gamintojų pateikiama informacija turėtų būti patikrinama atitinkamų kompetentingų įstaigų ir to AISGIF testo atveju Taip tikrai nebuvo, nežinau, ar šį pasiūlymą galėsime šimtų procentų suderinti su Dagmaro Dverint pasiūlymu, tačiau di didelę riziką keliančių testų atveju manau, kad reikėtų pamėginti pagerinti komisijos pasiūlymą. Kalbant apie paskelbtų įstaigų ekspertinius gebėjimus, galbūt negalime užtikrinti, kad kiekviena iš šių įstaigų turėtų tarp savo darbuotojų. Uh, medicinį įsilavinimą turinčių asmenų, tačiau manau, kad e, kažko panašaus vis tiek reikėtų siekti. E, Rebeka Taylor kalbėjo apie savidiagnostinį testavimą. Komisija dabar e, siūlo priskirti atitinkamus prietaisus D klasiai, kuri, e, kuriai priskiriami prietaisai parduodami rinkoje. Tačiau aš čia nesu tikras, ar iš tiesų reikėtų taip elgtis. Margareta Aukin kalbėjo apie tas e, abipusės patikras, vadinamas skryningus, <clears throat> Galbūt reikėtų šiek tiek e, apdairiau svarstyti tokią galimybę atitinkamus e, testavimo prietaisus, diagnostinius prietaisus e, išbandyti su sveikais žmonėmis, tačiau tiek mokslininkai, tiek ir kiti ekspertai šiuo metu diskutuoja, ar būtų prasminga dabar atlikinėti tokio pobūdžio diagnostinius tyrimus, kurie galbūt netgi ir nebūtų naudingi arba net būtų kenksmingi uh, tolesniam gydimui ir mediciniai terapijai. Taigi šios klausimus reikėtų dar paieškoti tinkamo atsakymo. Ponas uh, e, uh, e, Sabirmach kalbėjo apie subsidiarumą. Reikia paminėti, kad e, vidaus rinkoje yra prietaisų diagnostinių arba tam tikrų testų, kurie neveikia tinkamai tačiau reikia pasiremti sutarties 114 ir 168 straipsnis dėl ES veikimo ir e, pirmame straipsnėje kalbama apie tai, kad turime užtikrinti kuo didesnis ir geresnis sveikatos apsaugos masto. 168 straipsnis yra tam tikra prasme specifinis teisinis pagrindas medicinos prietaisams, todėl mes turėtume imtis konkrečių veiksmų siekiančių straipsnių nuostatas įgyvendinti. Paskutinis klausimas, kurį beveik visi minėjo susijęs su DNR bandymais, pritariu Dagmaro Berint, kad e, ne mes turėtume nuspręsti, leisti ar neleisti e, šeimoms, tėvams gauti atitinkamą genetinę informaciją, jeigu yra tokių galimybių ir jeigu to yra pageidaujama, kai kurios valstybės narės tą leidžia daryti, kai kurios neleidžia. Aš numatyčiau čia atitinkamą nedidelę išimti. Pavyzdžiui, e, genetiniai tyrimai siekia nustatyti būsimo vaiko lygti. Parlamentas jau yra prieimęs sprendimą, kad tokie tyrimai, tokie testavimai neturėtų būti leistini e, visoje Europoje. Ta patvirtino taip pat ir Europos taryba, tačiau šiaip e, tėvai patys turėtų laisvai nuspręsti, ką daryti su gaunama tokių tyrimų informacija. Ir tinkamai reikėtų apriboti prieigą prie šios informacijos. Taip pat kolegos kalbėjo apie plataus masto padarinius. Aldasuza 20 metų dirba atitinkamų genetinių tyrimų srityje. Pavyzdžiui, yra tokia lyga, kuri vadinasi Korea Huntington lyga, prasideda nuo 50-ųjų gyvenimo metų, jos negalima išgydyti ir jeigu 18 metų sulaukusiam asmeniui mes po atitinkamų genetinių tyrimų pranešime, kad jis sulaukęs 50 sulauks minėtą e, lygą, tai iš tiesų manau, kad e, padariniai gali būti visiškai neprognozuojami, taip pat padariniai, e, tarkime, susijęs su tam tikrais finansiniais įsipareigojimais, draudimo įmokomis ir panašiai, taigi tokią informaciją reikėtų įslaptinti, laikyti konfidenciale. Ir todėl aš pritariu pasiūlymams pirmiausiai e, tyrimų rezultatus apsvarstyti medikų ekspertų rate ir užkirsti kelią galimybėj tretiems asmenims pasinaudoti tokio pobūdžio informaciją ir padaryti atitinkamas išvadas, tarkime, partneriams, kaimynams, jau nekalbant apie kaimynus, sužinoti tokio pobūdžio informaciją, todėl būtina nustatyti labai aiškias taisyklės susijusias su uh, bandymų metu gaunamos informacijos panaudojimu. Pagrindinių teisų hartijoje, trečiame straipsnyje yra numatytos atitinkamos nuostatos e, susijusios su panašaus pobūdžio diagnostinių tyrimų vykdymu, atlikimu. Aš manau, kad šį principą pagrindinių teisų hartijos mes turėtume perkelti tam tikrą formą ir į mūsų dokumentus. Ačiū Peteriu Lyzei. Dabar uh, Perkime prie kitų darbo atvarkės punktų. E, dar pranešiu, kad gegužės 3 dieną 12 val. baigėsi pakeitimų tikimo terminas Petralizės pranešimui. Komitete svastysime pakeitimus gegužės 29 dieną, balsuosime taip pat kaip ir panas Rodbėrint prašymo atveju Liepos 10 dieną, kada bus šis klausimas ir prašymas svarstamas plenarinė sesija, dar nėra nuspręsta. Labai ačiū. Toliau svarstysime kolego, kolegos Franko pranešimą bendroji ES aplinkosaugos veiksmų programa iki 20 metų gyventi gerai pagal mūsų planetos išgalės. Toks yra pavadinimas ir žodis dabar suteikiamas tuoj pat kolegai pranešėjui, tam, kad jis galėtų tinkamai ir ūriai pristatyti savo pranešimą. Prašau tų, kurie nori dalyvauti diskusijoje, išeiti iš salės tam, kad sumažėtų triukšmo lygis. Taigi, Prašau visų tų, kurie nori kalbėti šio darbo tvarkės klausimų, iš karto užsiregistruoti, kad galėtume įtraukti jų pavardės į sąrašą, po to jas pristatysiu, kad nešvaistytume laiko. Dabar žodis penkioms minutėms kolegai Franko, prašau. E, Pone pirmininkė, vyko pirmasis apsikeitimas nuomonėmis aplinkos saugos komitete vasario 26 dieną. Paskui kolegos turėjo progą susipažinti su teisės akto projektu, buvo pateiktas vertimas pirmadienį šio dokumento. Prieš išklausydamas kolegų reakcijas, norėčiau žvelgti pakeitimus dėl veiksmų programos. Kai dėl pirmojo tikslo - saugoti ir gerinti gamtinį kapitalą, aš norėjau dar įrašyti savoką pagerinti vertę, įvertinti tinkamai, kad galėtume tinkamai įvertinti, ką turime, pasinaudoti tuo kapitalu. Ir mes taip pat, nuva, aš numačiau savo pa, dokumente galimybę mokėti už turimas gamtas paslaugas, kad tas mūsų paveldas turėtų ekonominę vertę. Žemės ūkio sektorius, gamtosauga ir kova su klimato kaita taip pat yra minimi mano dokumente. Taip pat sakiau, kad sveikas protas turi būti laikomas svarbiausių normatyvų. Aš nesu priešiškai nusiteikęs e, prieš ekologinį sąlygiškumą, prieš e, vandens kokybės direktyvą. Reikėtų, kad tos direktyvos būtų taikomos ekvivalentiškai, panašiai visose valstybėse narėse, tam, kad nenukentėtų ūkininkai. Kita vertus, aš Taip pat pabrėžiau bioįvairovės išsaugojimą, ypač jūrų srityje. Kalbu apie jūrų tam tikrų zonų apsaugą ir tinkamą e, e tvarų miškų tvarkymą, kad dėl dirbožėmių. Suprantu valstybių narių pozicijas ir suprantu kad e, kyla būtinybė susitvarkyti su viešosiomis išlaidomis, jas mažinti, aš teikiu realistinį pasiūlymą, o būtent siūlau, kad šalis turėtų savo nacionalinės strategijas dirbožėmio apsaugai ir kad turėtų metodiką rizikai vertinti, kad galėtų numatyti svarbiausias zonas, kur veikti reikia skubiausia. Taip pat siūlau pagerinti komunikavimą ES apie savo aplinkos saugos politiką e, piliečiams būtina šviesti piliečius gamtos saugos klausimais ir remti piliečių veiksmus. Taigi tikslas būtų sustiprinti e, tą jausmą, kad piliečiai šias politikas laikytų savomis. Antrasis tikslas - ES turi tapti efektyvę ekonomiką turi būti naudojami reikiami resursai, mažai CO2 išmetalų. Aš manyčiau, kad ekonomika, pramonė ir aplinkosauga turi būti e, vienas tikslas. Tai yra vaidinama žaliuoju ekonominiu augimu. E, ka, galėčiau įtikinti abejojančius, siekiau parodyti, kad apsimoka aplinkosaugos politiką panaudoti e, konkurencingumo skatinimui ir ekonomikos Europos Sąjungoje atgaivinimui. Aš kalbėjau apie tai, kad būtina pagerinti mažų vidutinių įmonių aplinkosauginius veiksmus. E, kad čia galėtume pasiremti smulkio verslo aktų Small Business Act ir kitais egzistuojančiais dokumentais. Aš numačiau ir naujų dalykų susijusių su tvariu vartojimu. Būtina kovoti su maisto produktų švaistimu, būtina E, žymėti produktus aplinkosauginėmis atitinkamomis etiketėmis, būtina, kad vartojimas Europoje nekenktų Europos e, Sąjungos gamtosaugai ir būtina, kad atlikos būtų perdirbamos. Kai dėl atliekų beje, būtina uždrausti iki 2010 metų, e, kitaip tariant, siūlomas sprendimas uždrausti sevartynų egzistavimo iki 2020 metų būtų neįmanoma. Tarp kitko, egzistuoja tam tikro nevientisumo tose skaičiuose, kurios pateikia valstybės narės. Mes ir patys nevieningai pasisakome Europoje apie atlikas ir jų tvarkymą. Kai kurios valstybės sako, neturi jokių problemų, kad būtinės atlikos patektų į savartynus, tačiau paskui paskui, kai atlieka, dažnai nutinka taip, kad kai tos atlikos rušuojamos, jos gali tapti pramonės atliekomis ir panašiai. Negalima apie būtinės atliekas ir pavojingas atliekas kalbėti vienodai ir jas tvarkyti vienodai. Tos atliekos ne visos gali būti perdirbtos. Ir yra numatytos tam tikros išimtis pavojingų atliekų perdirbimui. Tos pavojingos atliekos turi būti e, tvarkomos pasitelkiant reikiamą priemonės ir įrangą. Mano supratimu reikėtų e, perdirbamas ir į kompostų tinkamas atliekas e, panaudoti papildomai, suteikti joms naują vertę, o ne, ne, nemes jas į savartyną. Trečiasis tikslas - saugoti ES piliečius nuo sveikatos pavojų susijusių su aplinka ir nuo pavojų kylančių gerbuvį. Aš čia didžiausią dėmesį skiriau oro kokybei e, laukia ir pastatų viduje. Čia remiausi direktyva REACH ir biopriežiūros aplinkos sauginės direktyva. Kad dėl ketvirtojo tikslo aš pabrėžiau būtinybę taikyti protingą reguliavimą. Sakiau, kad yra būtina supaprastinti ES teisės aktus aplinkosaugos rytyje. Numatyti teisės aktai turi būti geriau taikomi, kad būtų galima užkirsti kelią teisės aktų neįgyvendinimui ar jų atidėliojimui. Norėčiau, kad vietos ir regioninės struktūros bendradarbiautų glaudžiau tarpusavie, nes tai pagerintų teisės aktų įgyvendinimą konkrečiose vietose. Kai dėl patikrų norėčiau paskatinti valstybės narės, racionalizuoti sistemą, jos turėtų pasižiūrėti į savo turimas galės ir pasiremti impel tinklu. Europos Sąjunga galėtų padėti spręsti probleminės situacijas. Belieka susitarti dėl to, kaip tą priemonę paskui pasitelkti, kad neužkiltų per daug didelių pavojų biudžetui. Apie tai dar diskutuosime ir toliau, po to, kai bus priimtas šis pranešimas. Penktasis tikslas. Čia pabrėžiau būtinybę optimizuoti e, Europos ir nacionalinių aplinkosaugos agentūrų darbą. Kalbėjau apie didesnį Europos, didesnį Europos Sąjungos įsitraukimą, sprendžiant bioįvairovės ir aplinkos apsaugos klausimus. Šeštasis tikslas. Čia pabrėžiau daugelį dalykų. Maniau, kad reikia būti e, labiau nusekliems, kai kalbam apie Natūra 2000 resursų panaudojimą, būtų vykdyti struktūrinės reformas, E, svarbu atsižvelgti į tas į panašias struktūras, kurios taikomos municipaliniams atliekoms tvarkyti. Svarbu e, išsiaiškinti, kokios investicijos kenkia aplinkai. Svarbu, kad būtų numatyto subsidijos aplinkos saugos paslaugoms. Apie tai kalbama daug, tačiau daroma mažai šios rytyje. Septintasis tikslas. Joks pakeitimas man nepasirodė esas būtinas. Kai dėl aštuntojo tikslo pasiūliau daug papildomų dalykų, nes čia manau, kad reikia kalbėti apie e, įvairovę, e, mobilumą ir tvarias statybas. Ir paskutinis tikslas - didinti ES efektyvumą, kovojant su problemus regioniniu lygmeniu. Man atrodo, čia e, yra būtina pasidarinti naštą tarp trečiųjų šalių ir ES. Aplinkosaugos aspektai turi būti įvertinami įgyvendinant ES prekybos politiką. Tad aš pabrėžiau būtinybę e, taikyti įvairias pusiškumo principą ir kalbėjau apie tai, kad būtų užkirsti kelią aplinkosaugos dempingui. E, apibendrinamas galėčiau pasakyti, kad pakeitimų buvo gauta nemažai. Parašyčiau kolegų elgtis protingai ir papildomų pakeitimų per nelik daug neteikti, kad tas tekstas galėtų būti priimtas kuo greičiau. Dėkui. Ačiū, ponai Franko. Žinau, kad labai sudėtinga per tokį trumpą laiką pristatyti tokį plataus masto pranešimą. Perskaitysiu pavardės tų, kurie kalbės toliau. Jelain, Gerbrandi, Aukin, Rosbach, Guo frakcijos vardu šešėlė pranešėjo kolegė Ferreira, taip pat užsiregistravo Juta Hauk, kolegė Morkūnaitė, Klas ir Florence, daugiau dar ponė Hübner paprašė žodžio. Taigi daugiau kolegų į kalbėtojų sąrašą neįtrauksime ir visi kalbėkite, prašau, nelgiau nei po dvi minutės, jau lainėm pirmasis. Kolega Franko labai straupiai dirbo parengė 75 pakeitimus, jis labai myli miškus ir tas juntama jo pranešime kaip raudona gyja. Eina per visą pranešimą ir tai yra labai gerai. Aš manau, kad komisijos pasiūlymą reikia patikslinti, daugiau dėmesio skirti biologiniai įvairoviai, miestų aplinkai, tvariam vartojimui, tvariai gamybė. Šiems pakeitimams pritarėme, galbūt kai kuriuose sritise reikėtų dar papildomų pakeitimų pateikti, ypač reikėtų stengtis nepažeisti atliekų hierarchijos, pirmiausia, reikėtų apskritai vengti pačių atliekų atsiradimo. E, E, ir tik po to jas perdirbti, turime pakeitimus nuo 35 iki 38, kalbant apie dirbožėmio apsaugą, reikėtų ne tik nacionalinės strategijas renkti, tačiau užtikrinti šią apsaugą ir ES lygmenį. Taip pat šioje koncepcijoje reikėtų daugiau dėmesio skirti kovai su klimato kaita. Kovos klimato kaita paketas iki 30 metų turi būti paminėtas, taip pat reikėtų pritaikyti kovos klimato kaita finansavimą prie paskeitusios padėties. Reikėtų taip pat e, užsibrėžti platesnio masto tikslus ir numatyti atitinkamus rodiklius. Aišku, patikras inspekcijas turi atlikti nacionalinės kompetitingos institucijos, tačiau reikia taip pat ir atitinkamo bendro požiūrio ES lygmenį. Kitą savaitę vyks šiai temai skirtas tarptautinius seminarus, taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti es vaidmenį tarptautinėse formose ir konferencijose, pateiksime atitinkamus pakeitimus, tačiau labai ačiū už e, iki šiol atliktą puikų darbą ir jūsų pranešėjo parengtas pataisas. Ačiū dabar kolega Gerbrandi kalbės. Ačiū pirmininkė. Man yra skirta dvi minutės, per kurias galiu, turiu pristatyti uh, su kokiais iššūkiais mes sustarėme, kad mūsų visuomenė taptų e, tvaresnė. E, būtent apie tai kalbama septintoje pagrindų e, programoje. Taigi ši programa turėtų vadintis ne tik aplinkosauginė, bet ir ekonominė pagrindų programa. Efektyvesnis išteklių naudojimas yra labai svarbiai susijęs su mūsų konkurencingumu ateityje. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Franko už e, šį pranešimą. Sutinku su daugeliu padarytų, pateiktų pakeitimų, tačiau yra kelių, keli pakeitimai, kuriuos norėčiau šiek tiek sukritikuoti. Įgyvendinimas yra itin aktualus dalykas, su tuo aš sutinku. Tačiau mes neturėtumėm atmesti galimybės, kad reikia imtis ir kitų teisėkuros e, veiksmų. Teikti naujus teisėkuros pasiūlymus. Pirmasis tikslas dėl e, gamtinio, gamtinio kapitalo. E, šiuo atžvilgiu labai svarbu akcentuoti dirbožymį ir vandenį. Todėl aš nepritariu tiems e, pakeitimams, kuriais būtų susilpninta vandens pagrindų direktyva. Iš tiesų, man atrodo, kad nuostatos turėtų būti sustiprintos. Septintasis tikslas. Jis yra susijęs su e, ekonominiu ciklu, e, ir pranešėjas atsisako, e, tiksliau numato sąsąją su BVP ir aš nemanau, kad e, tai yra tinkamas dalykas. Atliekų tvarkymas valstybėse narėse vyksta skirtingai ir valstybės naras, e, kurios lyderiauja atliekų tvarkymo srityje, taip pat susiduria su tam tikrimis problemomis. E, dėl šalių, kurios e, šioje srityje atsilieka. Jeigu mes e, padidintumėm investicijų kiekį būtent tose šalyse, manau, kad būtų galima pasiekti daugiau pažangos. Kaip matau, jau kaip ir praėjo, man buvo skirtos dvi minutės, tačiau aš dar norėčiau pakalbėti apie šeštąjį tikslą. Tai yra investicijas aplinkos saugos politikos kontekste. E, šis kla... Tai investicijos yra labai svarbios, jeigu mes norime kovoti su e, pavojingomis medžiagomis. E, pasižiūrėkime, kokią apibriežtį naudoja OECD ir imkime tikrai veiksmų, kad tokių aplinkai pavojingų medžiagų ES nebeliktų. Ačiū. Kitas kalbėtojas Margarita Auken. Dėkoju. Na, dvi minutės nedaug laiko pasisakyti. Pabandysiu paminėti pagrindinius dalykus. Pirmiausia, ačiū ponui Franko už atliktą darbą, kai tenka ieškoti kompromisu su šiuo mūsų kolega. Tai greičiau yra malonus darbas. Ir manau, kad dokumentas yra puikus mišinys tų visų mūsų idėjų. Dabar um, atliekos neturi būti vien tik išmetamos, nes e, deginamos, nes deginimas atlikų kainuoja labai brangiai, deginti reikia tik tai, ne, ko negalima perdirbti. Manau, kad e, labai svarbu tinkamai tvarkyti aplikas, kai dėl patikrų, kaip jos galėtų būti efektyvesnės. Kol kas nematau, kaip tą užtikrinti. Dirbu peticijų komitete ir galiu užtikrinti, kad jeigu į piliečių skundus nereaguosime, tai tuomet bus nekas. Tikiuosi, gerbiamas Geston, kad tu pabrėši tekste, kad mums reikia piliečių paramos ir kad piliečiai turi mums padėti. Be abejo, komisija taip pat turi veikti aplinkos saugos srityje. Arguso konvencija turi būti taikoma visapusiškai ir piliečiai turi turėti galimybę sulaukti teisingumo. Aš manau, kad tai yra būtini dalykai. Svarbu taikyti tai, ką mes vadiname pažangę pramonę. Dažnai Business Europe paima viršų tos mūsų progresyvios pramonės atžvilgių. O dėl Dėl to e, konkurencingumų siekio dažnai atsisakome pažangių pramonės projektų. Aš tikiuosi, kad savo tekste, Gastonai, tu išaiškinsi, kas ir kaip, ir kad tau pavyks perduoti tą signalą, kad mums reikalinga, kad pramonė veiktų pažangiai, ne tik siekdama konkurencingumą. Be abejo, klimatus ir tie, kurie galainint greičiau pasakyti, būtina veikti. Tinkamai, ačiū. Ačiū, Margaritai Haukim, dabar kalbės Ana Rosbach. Mes e, gyvename ribotų išteklių pasaulyje. Aišku, savo poziciją pristatyti per dvi minutės yra labai sveitinga, tačiau nepaisant to dėkoju už iki šiol atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Dabar galime pasiraitoti rankovės ir tą darbą tęsti, kuomet pranešimas bus išverstas ir į kitas kalbas ne tik prancūziškai galėsime jį pasiskaityti. Mes teigiamai vertintume, jeigu užsibriežti tikslai būtų glaudžiau siejami su turimomis finansinėmis lėšomis, tam, kad galėtume iš tiesų įvertinti, ar tuos tikslus galime pasiekti. Taigi mums reikia nusistatyti aiškius tikslus, aiškius kriterijus, kad galėtume įvertinti jų uh, tų tikslų įgyvendinimą taip pat būtų naudinga, jeigu šeštojoje aplinkos veiksmų e, programoje, aplinkos veiksmų plane būtų mažiau numatytas ryčių, kad galėtume veikti ir gyveninti tą programą koncentruočiau. Taip pat džiugu, kad kolega Franko nepamiršo jūrų ir daug dėmesio skyrė šiai sričiai. Bet to džiaugiuosi, kad minimas maisto produktų švaistimas. Aš pritariu Margaret, kuri teigia, kad negalima paprasčiausiai deginti atliekų, reikia pirmiausiai siekti e, jas perdirbti, siekiant patenkinti įvairius poreikius. Kalbant apie kitus pakeitimus, e, galbūt e, tuos pakeitimus reikėtų įtraukti arba priderinti prie kitų direktyvų kadangi jie daugiausiai susijęs su atliekų rušiavimu ir šalinimu, tačiau apie tai galėsime pakalbėti vėliau. Nenoriu daugiau naudoti man skirto laiko, tačiau reikėtų paminėti taip pat ir tarptautinį bendradarbiavimą. Šiame kontekste turėtume trečiojo pasaulio šalis, besivystančią šalis patraukti į savo pusę, nes jei viena ES imsis atinkamų veiksmų, to nepakaks. Ačiū labai, džiaugiuosi, galėdama dirbti su mišė svarbia tema dabar. Kalbės kolegė Morkūnai, tai prašau jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė. E, šiandien, kada visas dėmesys turbūt susitelkęs Europos piliečių į e, ateinantį finansinį programavimą 14-20 metams ir gero kiekviena valstybė galvoja, kiek čia iš to kapšo pinigų išloš, galbūt e, šitas svarbus dokumentas, kurį šiandien svarstome, kažkiek nusistume į, į, į šoną. Bet e, aš labai norėčiau padėkoti e, pranešėjui, kuris, kuris tikrai padirbėjo labai neblogai ir, ir tai, ką kolegos išsakė apie atliekų klausimą, kas yra labai opu ir, ir, ir ypatingai atsižvelgiant į skirtumus skirtingose ES valstybėse, tai iš tikrųjų vienas, manyčiau, iš tokių teisingų prioritetų. Uh, E, bet kalbant apie mm, piliečių įtraukimą, kas buvo irgi paminėta, manau, tai irgi svarbus niuansas, piliečių įtraukimą ne vien tik tai išvietimą, kad jie suvoktų aplinkos apsaugos e, politikos esmę ir, ir, ir sudėtinės dalis, bet ir tai, kad jie galėtų dalyvauti atitinkamuose procesuose, mano galva, yra irgi labai svarbus. Čia paaiškinamajame rašte rašoma, kad e, didžiausias kiekis iš bendrijos teisės pažeidimų būtent e, atsiranda iš aplinkos teisės pažeidimo. Taigi galbūt galima daryti prielaidą, kad e, didesnis informatumas piliečių ir, ir jų įtraukimas į sprendimų prieimimą galbūt galėtų tuos skaičius sumažinti. Tai aš kalbėčiau konkrečiai apie planuojamos ūkio veiklos poveikio vertinimą, apie ką nemažai kalbame šito, šitame komitete ir reikia pripažinti, kad reguliavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo jisai yra, bet turi tam tikrų spragų. Ir ko gero mūsų uždavinys būtų, kaip čia sureguliuoti, kad būtų balansas tarp tam tikros isterijos, ką matome valstybėse narėse, galbūt siekiant stabdyti kai, pro, kai kuriuos projektus, e, kuomet, kuomet piliečiai išaiškia savo nepasitenkinimą. Kaip surasti tą subalansuotą požiūrį su piliečių dalyvavimu, normaliu dalyvavimu, kada jie iš tikrųjų turi e, užtikrinti pakankamą informaciją ir jie turi, na, yra pakankamai išprusę, kad galėtų tame, tame procese dalyvauti. Tai tokie mano pamastymai ir yra pakeitimuose tas atsispindi. Yes. Vielen Dank. Krista Klas. Ačiū Kristai Klas, suteikiamas žodis, ačiū Gestom Franko, nešvaistysiu laiko komplementams, tačiau pranešimas tikrai yra geras, jūs berate druskos ant žaizdos ten, kur reikia. Manau, kad uh, matome tas problemas susijusias su atliekų apibrieštimis. Reikia siekti teigiamų pokyčių, pavyzdžių tam turime, jie pranešime minimi. 73 pakeitime jūs kalbate apie būtinybę labiau įsitraukti išorės ir prekybos politikas siekiant, kad ir tose sritise sudarant tarptautinės dvišalės sutartis būtų atitinkamos nuorodos į aplinkosaugą. Palankiai vertinu jūsų pasiūlymus siekiant pagerinti dirbožėmio apsaugą, tačiau aš manau, kad valstybės narės ir toliau galėtų tą atlikti geriausiai. Tačiau taip pat reikia kalbėti apie tai, kad labai daug dirbamo žemės prarandama dėl miestų plėtros, dėl kelių tiesimo. Šias problemas taip pat vertėtų paminėti. Vandens pagrindų direktyva, kolega Gerbrandis apie tai kalbėjo. Nemanau, kad e, turėtume atsisakyti nuorodos į vandens pagrindų direktyvą, tačiau turėtume pasirinkti geresnės e, apibrieštis, ypač e, turint omenyje, kad priimant sprendimus dėl sankcijų reikėtų e, tuos sprendimus sieti su labai aiškiais kriterijais. Taigi vertinimą reikėtų atlikti šiek tiek, galbūt išsameu, šiek tiek tinkamiau. Taip pat pasisakau už tai, kad būtų reguliariai e, tikrinami dabar galiojantis teisės aktai, peržiūrimi e, ir taip pat tikrinama, kaip yra jų laikomasi, kaip jie yra įgyvendinama šiuo metu, tai nėra daroma ir tai taip pat yra didelė problema. O pabaigai dar kartą dėkoju už gerai parengtą pranešimą. Karl Heinz Florence dabar taip pat dėkoju pranešėjui, puikiai žinote mano susirūpinimą kylantį dėl aplinkos veiksmų programos, anksčiau apie jį jau esu minėjęs. Labai gerai, kad nėra kalbama apie konkrečius e, tikslus grindžiamus skaičiais, nes tie skaičiai tikslai turi būti pateikiami kitur, nes dabar kalbėdami apie tos skaičius ir tikslus jau e, nebepasiliktume savo jokios manevro laisvės darybose su komisija, kalbant apie dirbožėmio apsaugos klausimus, pritariu Kristai Klas, tai, kad reikia geriau derinti tarpusio veiksmus tarp aplinkos saugos ir e, kitų politikos ryčių. Taip pat e, manau, kad yra pasiūlymas vertas pritarimo maisto švaistimas, maisto atliekos. E, šį klausimą įtraukti labai svarbu. Kalbant apie kitas atlikas, būtų galima ilgai dėl jų ginčytis dėl, tačiau negalime apeiti atliekų hierarchijos klausimo, ją galbūt reikėtų iš naujo apsvarstyti, nes dabar daugiau pirmenybė teikiama atliekų deginimui. Prieš 20 metų jau buvo tas sprendimas pagrindų priimtas, e, tačiau manau, kad dabar reikėtų daugiau dėmesio skirti tikram atliekų perdirbimui ir e, iš perdirbtų atliekų gautų žaliavų panaudojimui. Ir deginti reikėtų tik tas atliekas, kurių negalima perdirbti. Visuomet e, apgailestauju dėl to, kad komisija nesukaupė pakankamai drąsos tam, kad parengtų tinkamai e, veikiančią <clears throat> savartynų direktyvą, nes šiuo metu ta direktyva galiojanti atrodo kaip šveicariškas sūris su daug skilių. Pone Hübner suteikiamas žodis. E, Dėkoju Gastonui už parengtą pranešimą. Tokios programos yra rengiamos keliariems metams. Ir dabar, kadangi jau rengiamasi naujai programai, ji turėtų galioti iki 20 metų o galbūt netgi apriektų laikotarpį savo idėjomis laikotarpį iki 50-ųjų metų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kelis dalykus. ES teisės aktų įgyvendinimas yra vykdomas skirtingai valstybėse narėse, taigi reikėtų na, stebėti situaciją, kokia yra reali situacija su teisės aktų įgyvendinimu. Taip pat reikėtų žiūrėti būtent tas situacijas, kada yra nesilaikoma aplinkosauginių teisės akto. Apie tai jau kalbėjo e, vienas iš kolegų, kad iki 20 metų pramonė keisis, e, taps daugiau žaliaja. Ir labai svarbu, kad rengiant regioninius planus nebūtų ignoruotos tam tikros zonos, kuriuose yra dabar įsikūrusi pramonė. Galbūt ten reikėtų taip pat kurti ir mokslinius e, centrus, kurie galėtų bendradarbiauti su pramonės atstovais, rengdami pavyzdžiui planus dėl atliekų tvarkymo, e, kitus e, planus, kurie galėtų būti naudingi aplinkosaugai. Tik tai keičiantis e, geriausią praktiką mes galėsime pasiūlyti sprendimų daugeliu valstybių narių. Taigi toks sprendimas būtų naudingas, nes tokiu būdu būtų spręsta ne viena, bet kelios problemos. Geriausios praktikos katalogas galėtų būti aktualus netgi iki 2050 metų. Ačiū. Jūs būite paskutinė norėjusi pasisakyti šio klausimu. Daug kas buvo e, sakoma apie dirbožėmio apsaugą, kitaip tariant, apie 16 pakeitimą. Kaip mes supratome, jūsų tikslas tiesiog buvo pažiūrėti, kaip yra naudojamas dirbožėmis šiandieną. Ir e, Deja, kai kurie kolegos sako, kad jūsų e, pateiktas pasiūlymas yra daug silpnesnis nei siūloma, pažiūrėjau, ir Joklis 20 dokumente. Kalbant apie strategijas ir neprivalomus tikslus, tai aš pastebėjau, kad ne visada jų įmanoma pasiekti. Um, tą matėme ir kitose srityse, pavyzdžiui, automobilių pramonėje. Ir aš laikausi nuomonės, kad jeigu mes norime ką nors pasiekti, reikia užsibriežti privalomus laistančių tikslų. Šis klausimas yra labai kontroversiškas, todėl neprivalomais e, tikslais mes nieko nepasieksime. Aš manau, kad e, geriau yra užsibriežti mažiau tikslų, tačiau padaryti juos saistančiais. Dabar aš norėčiau teikti žodį komisijai. E, Pone Šumecher yra padalinio vadovė iš aplinkosauginio generalinio direktorato. Prašome. Ačiū. Aš supratau, kad ir man skirta tik tai dvi minutės. Jūs galite kalbėti penkeris minutės, sako pirmininkas. Aš norėčiau visų pirma pasveikinti pranešimą Franko už šį pranešimą. Yra labai daug komentarų, kurie yra sveikintini. Pavyzdžiui, jūs akcentuojate e, tai, kad aplinkosauga, aplinkosaugos politika prisideda prie užimtumo skatinimo ir mes taip pat sveikiname tuos pakeitimus, kurie e, kalba apie tai, kad už šią programą atsakingi ir patys piliečiai. Mes taip pat e, pritarėme kai kuriems pakeitimams, bet ne visiems. Kodėl? Todėl, kad man atrodo, kad reikalinga išsaugoti pusiausvyrą e, tarp ekosistemų ir pernelyg neakcentuoti miškų ūkio. Taip pat mes veikiname pakeit, e, komentarus, kuriuos pateikė šešėliniai pranešėjai, mes tiesiog galime tam pritarti. O dabar konkrečios pastabos. Aš išklausiau tai, ką pasakė kolega Franko dėl žalinimo e, elemento bžup politikoje. Mes tam pritarėme. E, mm, aš e, pagėdaučiau daugiau e, lankstumo, kalbant apie vandenų pagrindų direktyvos laikymasi. Mes manome, kad iš tiesų lankstumas yra svarbus dalykas. Ponas Leinin kalbėjo apie dirbožėmį. Mes negalime pritarti tam, kas siūlo pranešėjas 16 pakeitime laikomės nuomonės, kad reikia saistančių tikslų dirbožėmio atžvilgių ir tai yra svarbu siekiant e, pasiekti ES klimato kaitos ir biovairovės tikslų. Ir kaip jūs pasakėte, be tokių staistančių tikslų mes tiesiog e, nepasieksime pažangos. Aš jau pasakiau anksčiau, kad mes sveikiname tą idėją susijęti aplinkosaugą su ekonomika ir taip pat pasakėme, kaip aplinkosauga gali prisidėti prie ekonomikos augimo. Deja, e, kai, kurie, kai kurios nuostatos pakeitimuose e, žengia kitų kelių. Kai mes kalbame apie ekonomiką, konkurencingumo e, skatinimą 24 pakeitime, yra naudojamos tam tikros pavojingos nuostatos, nes dėje tarp skirtingų nurodytų elementų sunku būtų pasiekti um, sąsajų. Dabar dėl atliekų politikos. E, su, e, sutinku su kolegomis, kas buvo pasakyta, kad e, reikia judėti priekį. O pranešėjo nuostatos tiesiog įsaugotų esamą situaciją mes negalime iš tiesų leisti, kad 20 metais būtų deginamos ar laidomos savartinuose atliekos, kurios galėtų būti panaudotos, kaip pasakė ponia Aukinin, dėl tvaraus naudojimo ir gamybos. E, sveikiname tuos e, pateiktus pakeitimus. Tiesiog norėčiau vardinti vieną dalyką. Jūs kalbate apie teisės aktų e, stiprinimą šioje srityje, o mes norėtumėm, kad būtų stiprinami visi teisės aktai, o ne tik, kurie reglamentuoja šią sritį. Taigi tos, tos turėtų būti platesnės. Dėl įgyvendinimo mes pritarėme tam, kas buvo pasakyta sunku būtų pritarti 46 pakeitimui. Jame yra sakoma, kad įgyveninimo problemos yra susijusios su tuo, kad teisės aktai yra sudėtingi ir dažnai keičiami aplinkos saugos rytyje. E, Europos parlamentas tam nepritarė, kai buvo aptariama Kroset e, e, pranešimas. Taip pat dėl Impel tinklo 48 pakeitimo. Deja, tai, ką jūs siūlote, yra nerealistiška, impel struktūra yra nepriklausoma ir mes negalime reikalauti iš jų to, ką jūs čia siūlote. Taip pat mes, na, supraskite, negalim, negalime garantuoti, kad jūsų pagidavimos veikloms impel struktūrai mes galėtumėm skirti finansavimą. Uh, Toliau šeštasis ir devintasis prioritetiniai tikslai dėl subsidijų, kurios kenkia aplinkai. E, norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Rebrandy. Visų pirma, reikėtų e, apibriežti, kokios yra suteikiamos subsidijos. E, man atrodo, kad tiesiog reikėtų pradėti nuo tokių dalykų, kurios subsidijos yra jau tokios žalingos aplinkosaugai reikėtų įsiaiškinti. Toliau 70 e, pakeitimas e, kalba apie UNEP. E, komisija yra parengusi dabar naują komunikatą, taigi tekstas turėtų šiuo atžvilgiu būti atnaujintas, o dėl priekybos ir abipusiškumo Tai mes sveikiname e, pranešėjo idėją, kad jis nori laikytis PPO taisyklių. Nežinau, ar visi tie jūsų pateikti pakeitimai ir atspindi būtent šią idėją. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū poniai Šumaker. Turime antrąjį pranešėją šiandien su mumis, kuris taip pat yra ir ekspertas, daug prisidėjęs prie septintos aplinkos veiksmų programos rengimo. Liuts Rybė noriu pasveikinti mūsų tarpę. Jis ES mastu yra žinomas ekspertas šioje srityje, taigi prašau dar kartą jūs pasisakyti dvi minutės, nes jūs ekonomikos ir socialinių komitete taip pat rengėte atitinkamą pranešimą. Ačiū ponia Grotė už šią galimybę. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete šiandien vyksta diskusijos šią temą ir turbūt neatsitiktinai mes gyvename jau ištisus metus be aplinkos veiksmų programos, nes, nes, nes komisija rengdama strategiją Europo 2020 ir kitas iniciatyvas prisėmė tam tikras įsipareigomus aplinkos politikos kontekste. Taigi mums kilo klausimas, kaip ši programa dera prie bendro konteksto. Mes palankiai vertiname iš esmės šią programą, tačiau manome, kad jos užmojai nėra pakankamai platus, yra šiek tiek e, arba netgi labai nekonkreti. Galbūt drastiškai pasakysiu, tačiau pranešime daugiau kalbame apie aplinkos būklę, o ne apie tam tikrus politinius sprendimus susijusius su konkrečiais veiksmais, todėl labai tikiuosi, kad Europos parlamentas čia daugiau konkrečių nuostatų pasiūlys. Buvo minėta, kad didžioji dalis problemų tiek programoje apie tai kalbama, tiek ir čia buvo minėta, susijusios yra su tuo, kad valstybės narės nepakankamai įgyvendina priimtus teisės aktus, trūksta politinės valios, todėl mes manome, kad septinto aplinkos veiksmų programa turėtų pateikti atsakymus į tai, kaip pagerinti teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse, ypač atsižvelgiant ir nepamirštant finansų krizės, iki kurios e, ištekliai buvo naudojami nepakankamai tausiai e, buvo švaistomi. Todėl reikėtų pagalvoti apie tai, kaip, tokio, kaip būtų galima taikyti sankcijas prieš tokį švaistimą, kaip tam reikėtų užkirsti kelią. Taip pat e, galbūt reikėtų savęs paklausti, ar tie pasirinkti prioritetai iš tiesų yra patys tinkamiausi. Ponas Klorensas minėjo, kad nedaug dėmesio skiriama arba pakankamai mažai dėmesio skiriama kovos su klimato kaita politikai, daugiau dėmesio skiriama miestų e, plėtrai, e, kitiems klausimams, kurie mūsų nuomonė galbūt nėra prioritetiniai, taigi esame pasirengę viską svarstyti su šešėmis pranešėjais ir su pranešėjų pirmikaujančiai Airijai, taip pat atstovaujama, kaip dažnai vyksta mūsų komiteto posėdžiuose, taigi, kadangi ši tema taip pat Airijai prioritėtinis, teiksiu žodį pirmikaujančios šalies atstovui. Ačiū pirmininkė ir uh, už galimybę kreiptis į šiandien 7 aplinkos veiksmų programa yra vienas iš prioritetinių klausimų, todėl džiaugiuosi, kad bendrabiavimas su pranešėju ponu Franko vyksta sklandžiai, su jo komanda taip pat, taip pat su ponu Lainin vyko geras bendrabiavimas ir jo komanda rengiant ankstesnį pranešimą. Per pastaruosius trejus mėnesius vyko e, aštuoni ekspertų sustikimai darbo grupėse, dar penkios laukia e, gegužės pradžioje, taip pat dvi šalis konsultacijos vyksta su valstybėmis narėmis, todėl šioje srityje esame pasiekę nemažai pažangos taryboje, tikiuosi, kad iki eris trunkam pabaigos darybos vainikuosis sėkme. Mums didelį įspūdį padarė pasiūlymų kokybė ir e, jūsų skirtas dėmesys teisės aktų įgyvendinimui. Mes palankiai vertiname būtent šį aspektą. E, Airija iš tiesų patyrė nemažai iššūkį gyvenimą ES teisę per pastarosius metus, tačiau sukaupėme teigiamus patirties, e, siekdami gyvendinti komisijos teikiamus pasiūlymus. Dėl to E, nuo 2010-ųjų e, sumažėjo sutarties pažydimo procedūra Airijos atžvilgių nuo 32 iki 10. Partnerystės ir gyvenimo sustarimas Airijoje veikia iš tiesų labai sėkmingai, rekomenduotume tokius sustarimus taip pat ir kitoms šalims pasistatyti. Airija palankiai vertina e, suomas nuostatas dėl tvarios gamybos ir vartojimo kalbant apie devintąjį prioritetą, kaip minėjo kiti e, kalbėtojai, reikėtų atsižvelgti taip pat ir į atitinkamus pokščius susijusius rinktinių tautų aplinkosaugos programa, kuri bus svarstoma Nairobėje šiais metais. Kai kurios valstybės narės e, blokuoja E, klausimus taryboje dėl dirbožėmio apsaugos, todėl palankiai vertinu kolegos Gerbrandžio pasiūlymus, reikia pradėti saugoti Europos derlingus e, dirbožėmius. Manau, kad e, galima būtų suderinti pozicijas tiek šiame pranešime, tiek komisijos pasiūlyme mes taip pat e, aukštai vertiname komisijos pastangas, kuo greičiau parengti šį pasiūlymą. Buvo paminėta, kad spraga tarp šeštosios ir septintosios aplinkos veiksmų programos norime, kad ta spraga būtų kuo greičiau užpildyta. Mums priimtas komisijos pasirinktas požiūris. E, ir mes sieksime, kad tas požiūris toliau būtų išlaikytas manome, kad e, sugebėsime susitarti dar per airijos pirmininkavimą dėl šio teisės akto, kadangi visi signalai, kuriuos dabar girdime, leidžia to tikėtis. Pirmininkas, ačiū. Dabar ponai Franko. Apibendrinti diskusijas, teikime žodžius. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Neturėta buvo jokių būdų, kokiu nors ketinimu tekstą susilpninti. Priešingai mes klausėmės ir įsiklausėme į tai, ką sakė ekonominių socialinių reikalų taryba. Ten buvo paminėta daug įdomių siūlymų dėl žalinimo politikos. E, informaciją mes gavome, problema, manau, yra išspręsta. Kai dėl miškų ir mano meilės miškams e, jinai e, nukreipta ne tik į miškus. Ar jūs pastebėsite, kad mano didelis dėmesys buvo skirtas jūroms, vandenynams ir taip toliau ir panašiai. Nuo pirmadienio tekstas jau egzistuoja ir angliškai. Nors šiandien mes švenčiame frankofonijos dieną. Ačiū visiems kolegoms už jūsų indėlį, už jūsų diskusijas. Jūsų pastabos man labai buvo vertingos, atsižvelgsiu jas kiek galėdamas. Dėkui. Dank, Ačiū, pana Franko. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 25 dieną. Aplinkos komitete balsuosime balandžio 24 dieną plenarinėje sesijoje. Veikiausiai šis pranešimas bus svarstamas birželio mėnesį. Visiems dėkuoju už dalyvavimą diskusijose. Kitas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su aplinkos sauga, vartotojų apsauga, keliaivinių automobilių e, išmetamo CO2 kiekį svarstant, pranešėjas yra Tomas Ulmeris, jam penkioms minutėms suteiksime žodį. Ir mums dar liko valanda laiko. Jau nemažai kolegų paprašė žodžio šią tema kalbėti, tačiau galbūt e, asmeninius pokalbius galėtumėte vykdyti už šios salės durų tam, kad ponas Ulmeris galėtų pristatyti savo pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju kolegoms už pateiktus 200 pakeitimų, kuriuos gavau. Galima būtų juos sugrupuoti pagal tam tikras sritis, siekiant parengti visiems priimtinus kompromisinius pakeitimų pasiūlymus, siekiant e, gyveninti užsibrėžtus platesnio masto tikslus, pirmiausiai juntamas pageidavimas nuo 2017 ir 2020 metų nustatyti tam tikrą tikslą CO2 išmetimo nuo 15 iki 20 gramų, siekiant pasitelkti tam tikrus ekvivalentinius vienetus CO2 ir taip pat apsispręsti dėl to, kokią technologinę automobilių gamybos kryptį norėtume pasirinkti <clears throat> bei e, atsižvelgti taip pat į tai, kad atsiras nemažai elektravaromų automobilių, skaičiuoti atitinkamą santykį su dabar naudojamais degalais ir jų kiekiais. Kitas rytis susijusi e, su tais vadinamaisiais taškais e, supercredits vadinamais e, angliškai. Ir čia galėtume numatyti taip pat atitinkamai mm, galimybę e, numatyti jų kiekį nuo 2 iki 3 mm, gramų. Kita vertus, e, juntama tendencija, kad ne visi keleiviniai automobiliai galės mažinti CO2 išmetamą kiekį. Tačiau jeigu būtų pasiekta 50 gramų riba arba pasirinkta 50 procentų riba kaip atskaities taškas, būtų galima taikyti bendrą ribojimą keliamis transporto priemonėms, o tos transporto priemonės, kurios nepatenka e, šią grupę e, sistemoje negalėtų dalyvauti. Taigi būtų galima e, tą taškų sistemą nuo 60 iki 20 taikyti ir nuo 16 iki 20 metų būtų galima tikėtis visiško CO2 išmetimo sumažinimo ir tokiu būdu rinka būtų galima tikėtis naujoviško kitokio tipo automobilių, keleivinių automobilių pardavimų. Kitas dalykas, kurį reikia apsvarstyti, yra CES ciklo klausimas. E, manau, kad reikia įvesti naują ciklą, siekiant tiek užtikrinti vartotojų apsaugą, tiek užtikrinti geresnį palyginamumą Manau, kad e, tie bandymų ciklai, atsiprašau, turėtų būti įvedami ir nustatomi galbūt visame pasaulyje tam, kad e, ir to reikia siekti šiuo metu, tačiau e, tikėtis to yra pakankamai sudėtinga, <clears throat> tačiau Dabar galbūt būtų galima tikėtis tam tikro prisitaikymo prie, prie besikeičiančių aplinkybių, siekiant um, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Buvo nemažai pakeitimų dėl ekologinių naujovių, dėgymo, tai taip pat susijęs su laiko faktoriumi. Kalbant apie automobilių registravimą, tai e, iki šiol buvo galima kalbėti tik apie e, vienintelę ekologinę naujovę, kurią bando taikyti vienas Vokietijos automobilių gamintojas, visos kitos naujovės būtų e, finansinių požiūrių nelabai prasmingos, biurokratinių požiūrių taip pat. Taip pat aš manau, kad E, komisija turėtų mūsų teikiamus pasiūlymus įvertinti per 2-3 mėnesius, o ne per neribotą laiką kaip ir dabar. Kitas klausimas yra susijęs su CO2 išmetamu kiekiu, vadinamojo footprint, e, kuris šiuo metu taikomas JAV. Aš manau, kad e, šios, šie taršos mastai yra šiuo metu mums nepriimtini ir taip pat e, siūlymai padidinti šį taršos mastą e, leistų tikėtis, kad automobiliai ateityje išmestų daugiau CO2 į aplinką. Ir atitinkami teikiami pasiūlymai susijęs su automobilių matmenų padidėjimu taip pat nėra priimtini, nes dėl to padidėtų poreikis e, parkavimosi vietoms, taip pat e, reikėtų padidinti kelius, aš manau, kad reikėtų patvirtinti reikalavimus sumažinti automobilių masiai, nes sumažėjus masiai būtų suvartojama mažiau degalų ir išmetama mažiau CO2. Tokio požiūrio dabar pamažu įmamasi laikytis ir ją. Pabaigai noriu pranešti, kad balandžio mėnesį yra numatyti du sustikimai su šešėlės pranešėjais, kurių metu mes stengsimės parengti kompromisus. Ačiū, ponai Ulmeriui, dabar šešėlė pranešėjai kalbės, perskaitysiu pavardės. Hams Martin Kellenen, dann Sabine Wilz und Herr Rossi, ebenfalls haben sich gemeldet. Kann... Taip pat užsiregistravo kalbėti eh, ponai Florence, Lepaš, Lainin ir Ana Rosbach, ar dar kuo nors neįtraukiau į kalbėtojų sąrašą. pona Kelanina pavaduos ponė Rosbach, taigi kalbėtojų sąrašą patvirtiname. Prašau kolegų, jei įmanoma, nekalbėti ilgiau nei dvi minutės, priešingų atveju per likusį laiką nespėsime visko aptarti. Ponas Pireilą, prašau. Dėkoju pirmininkė. Kolegų pristatyti pakeitimai E, patvirtina, kad 95 e, e, gramų CO2 kilometrų, kilometrui sieki iki 2020 metų. Automobilių pramoniai nustatomi aiškus tikslai ir pramonė turi jau dabar pradėti e, renkti savo planus šiam tikslui e, pasiekti. Kai dėl ypatingų kreditų sistemos nuomonės įsiskyrė, e, aš esu pateikęs pakeitimų, kurie siekia na, suderinti tą 95 gramų CO2 tikslą ir kitus tikslus. E, pavyzdžiui, kad e, ypatingų kreditų e, sistema turėtų atsižvelgti ir į rinkai pateiktų automobilių skaičių. Taip pat siūlau pasiūlyti ir kitų priemonių. Nes turiu abejonių dėl tų 95 gramų CO2 tikslo. Ar iš tiesų e, šis tikslas galės būti pasiektas taikant tą ypatingų kreditų e, sistemą? E, pagal pakeitimus matome, kad reikia peržiūrėti visą testavimo bandymo ciklą, įvertinant naujų automobilių naudojimo modelius. E, nes dabartiniai e, bandymo ciklai ne visiškai atspindi, kiek iš tiesų yra išmetama naujų automobilių CO2 dujų. Dėl tos priežasties aš siūlau, kad 2014 metais būtų peržiūrimas tas bandymo ciklas ir, ir kad na, visas tas procesas baig, būtų baigtas 2017 metų. Jeigu to nebūtų galima pasiekti, turėtų imtis veiksmų komisija pateikdama atitinkamus teisėkuros pasiūlymus. Dabar dėl tikslų po 2020 metų. Akivaizdu, kad esamas technologijas. Sunku pasakyti, ar bus pasiektas tas e, tikslas sumažinti CO2 emisijas 25 e, gramais. Dėl tos priežasties reikėtų nusibriežti naujus tikslus e, pavyzdžiui, 60-70 gramų CO2 kilometrui. Ar tokius tikslus įmanoma pasiekti, turės pasitikslinti komisija atlikdama poveikio įvertinimą. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū. Chris Davis. Ačiū pirmininkė. Mes galime tik tai pasveikinti teisės aktų e, patobulinimus. Šis klausimas buvo aptartas pramonės klausimų komitete. 2008 e, metais buvo priimtas teisės aktas. Ir nuo to laiko matėme, kad e, tikrai yra pasiekta e, pažanga, suma, sumažintas degalų suvartojimas automobiliuose. Ir tai yra geras ženklas mūsų piliečiams, taip pat ir aplinkai, nes tai reiškia, kad 50 procentų sumažėjo CO2 e, dujų emisijos. Norime, kad tokia tendencija tęstusi. Vakar per sustikimą su gamintojais įsiaiškinome, kad jų inovacijos praktiškai yra skatinamos komisijos e, iniciatyvų. Taigi iniciatyvos yra skatinamos e, mūsų reikalavimo ir to nereikėtų bijoti. Automobilių pramonė išgyvena labai sudėtingus laikus, e, paklausa maža, pasiūla didelė ir ši problema turi būti kažkaip sprendžiama. Tačiau e, per pastaruosius metus, e, jeigu nebūtų buvę inovacijų, situacija būtų buvusi dar prastesnė. E, aš anksčiau esu pasakęs savo poziciją dėl 95 gramų CO2 tikslo. Tam pritariu, pritariu ir ypatingų kreditų sistemai, siekiant pereiti prie mažų CO2 technologijų Bet aišku, viskas priklausys nuo to, kokių mes ribų nusibriešime. Aš norėčiau, kad na, tikslai būtų aktualūs iki 25 metų ir dėl bandymo tikslų. Dabar, na, dėl tų bandymų e, kyla tokių problemėlių, kad galima e, sukčiauti ir dėl tos pažasties pažeidžiamas e, vartotojų pasitikėjimas. E, kai buvo patvirtintas pirmą kartą šis teisės aktas, aš man, maniau, kad e, na, jis bus e, labai aiškus, tačiau praktikoje nuostatos teisės akte buvo pernelyg griežtai interpretuojamos, todėl dabar siūlyčiau šiek tiek lankstumo. Dabar dėl um, aplinkos sauginio CO2 pėtsako. Ankstesnėme teisės akte buvo pateiktas e, pasiūlymas, e, pagal ką apskaičiuoti e, tą naudos parametrą, ar apie CO2 pėtsaką, ar apie automobilio masę. Aš matau, kad e, bet kuriuo atveju e, pati pramonė yra suinteresuota, kad naudos e, automobilio parametras būtų apskaičiuojamas pagal CO2 pėtsaką. Ačiū. Rebecca Harms. Ačiū, Rebecca Harms. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, Ačiū, pirmininkai, gerbiami kolegos. Prie šios temos grįžtame visą laiką dėl keliaivinių automobilių CO2 taršos mažinimo. Prieš metus tą svarstėme klausimą savo frakcijos vardu. Manau, kad mes tai patikėme, tiksliau jau patikėme tinkamą pakeitimą iki kokios ribos sumažinti CO2 taršą. Iki 2020 metų komisijos poveikio įvertimo rezultatai rodo, kad galima pasiekti 25 gramų tikslo vienam kilometrui ir kad būtų galima atitinkamai kompensuoti padidėjusią transporto priemonių kainą, mažiau pinigų išleidžiant degalams. Žinau, kad dauguma nepritarė šiai pozicijai, tačiau mūsų manimų diskusijoje reikėtų paminėti komisijos atliktą to poveikio įvertinimo rezultatus, nes 25 gramų kilometrų tikslas yra visiškai pasiekiamas ir taip pat vartotojai yra suinteresuoti, kad jiems būtų pasiūlytos transporto priemonės suvartojančios mažiau degalų, galima siekti ir dar daugiau. Kitas uh, Keleiviniams transporto priemonėms, komersiams automobiliams numatomas ambicingas tikslas 60 gramų kilometrui. Patvirtinus šios tikslus būtų galima skatinti naujovių dėgymą automobilių pramonėje bei padidinti Europos automobilių gamintojų konkurencingumą viduriniojų laikotarpių ir garantuoti tą konkurencingumą užtikrinti pasitelkus kitas priemonės nei šiuo metu pasitelkiamos susijusios priemonės su klimato kaita. Dėl tų super credits, manau, kad e, mums jų nereikia, e, nes ir po 2020 metų automobilių rinkoje dominuos e, įprastinės <clears throat> pavaros automobiliai, todėl mums dabar reikėtų siekti užsibrėžtų tikslų ir nepalikti jokių spragų šioje sistemoje. Tie taškai, kurie būtų suteikiami gamintojams, priklausomai nuo to, kokia sistema būtų pasirinkta, atvertų galimybės mano minėtoms spragoms, todėl įprastinės pavaros automobilių gamybos srityje nebūtų galima sutaupyti 20 procentų degalų. Kalbant apie bandymų ciklą, kiti kalbėtojai kalbėjo ilgiau nei dvi minutės, jūs kalbate jau tris minutės, sako pirmininkas. Taigi dėl bandymų ciklo Europos Sąjunga e, šiuo metu su savo priimamais teisės aktais ir taisyklėmis šiuo metu klaidina vartotojus. Pirmininkas, ačiū už tas dvi minutės, kurias kalbėjote, dabar kalbės ponė Rosbach. Ačiū pirmininkė, dėl taršos tikslų frakcija mano pritarė komisijos pasiūlymui dėl 120 gramų vienam kilometrui nuo 15 metų ir 95 gramams nuo 20 metų. Mes manome, kad šis tikslas yra pakankamai plataus užmojo, tačiau yra įmanoma jo pasiekti. Mūsų frakcija ypač palankiai vertina pranešėjo pasiūlymą padvigubinti e, komisijos pasiūlytas pirminės išimtis mažiems gamintojams. Tačiau mes nepritarėme tiems pakeitimams, kuriais siūloma sumažinti iki 2010 metų atitinkamus reikalavimus keliamus komerciniams automobiliams. Manau, kad ateitie reikėtų diskutuoti e, dar šios klausimus išsameu, ypač susijusius su komerciniais automobiliais. Kalbant apie naują visame pasaulyje galiosančią bandymų procedūrą. Manau, kad dauguma gamintojų net ir optimistiškisnėmis ekonominėmis sąlygomis šį pasiūlymą vertintų santūriai. Aš manau, kad ta nauja procedūra galėtų uh, kelti grėsmę visiems mūsų užsibrėžtiems tikslams iki 20 metų, dabar kalbės Karlens Florens. Dėkoju Tomui Ulmeriui ir džiaugiuosi, kad jis yra pasirengęs kalbėtis e, dėl kompromisinių pakeitimų apie atskirius gramus, aš čia nenoriu kalbėti, gramas šiandien, gramas ten. Tačiau vertinant komisijos per pastarosius metus atliktą darbą ir pasiūlymus dėl griežtų taisyklių reikėtų paminėti tik <clears throat> prekybą apivartiniais taršos leidimais ir kokie silpni reikalavimai yra taikomi automobilių gamintojams, tai man kyla klausimas, kokiais kriterijais komisija vadovaujasi, kuomet komisarą prispaudžiau prie sienos ir jo paklausiau, turint omenyje, kad pramonė 1,7 e, procentais per metus turi sumažinti CO2 išmetimą ir palyginti su tuo, kiek automobilių pramonė turėtų sumažinti savo taršą, tai manau, kad šią komisiją galėtų siekti e, platesnio užmojo tikslų. Tas klausimas susijęs su testavimo tikslais, e, tiksliau testavimo ciklu. Tai ko dabar laukia komisija. Europa gali parodyti gerą pavyzdį ir mes savo pasiūlymus pateiksime rytoj poryt ir aš manau, kad reikėtų šiek tiek didesnį spaudimą daryti automobilių gamintojams. Iš tiesų galėtume elgtis daug garbingiau. Kolegė Harms yra teisi, mes klaidiname žmonės pateikdami atitinkamus skaičius, pasitelkiami kriterijai, e, kurias išgirdus plaukais, piestų stojasi ir aš manau, kad tikrai galėtume daug garbingiau elgtis, manau, kad galima pasitelkti daug tinkamesnius kriterijus, siekiant atlikti palyginamąją analizę, tačiau mėla komisija tikrai galėtumėte dėti daugiau pastangų ne nustatydami e, tuos atskirus gramus į vieną ar kitą pusę, tačiau daugiau dėmesio skirdami naujovių dėgymui, o tam tikrai skiriate dėmesio nepakankamai. Korin Lepaž dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už tai, kad prasidėjo diskusijos, už tai, kad turim galimybę teikti pakeitimus. Daug kas buvo jau pasakyta, norėčiau grįžti prie štai kokio dalyko. O būtent prie to yra būtina, kad automobilių pramonė galėtų turėti ir ilgalaikę viziją. Būtina, kad būtų suderinti aplinkosaugos srities interesai, vartotojų interesai ir automobilių pramonės interesai. Aš manau, kad būtina išsikelti tikslus laikotarpį po 2020 metų. Tie tikslai turėtų būti plataus užmojo. Aš pasiūliau netgi didesnį pakeitimą - 60 gramų kilometrui. Toks turėtų būti tikslas po 2020. -ųjų. Manau, kad kritikai sus, bando susilpninti dokumentą, nes manoma, kad CO2 mažinimas turėtų būti netoks dramatiškas, kaip pasiūlyta, kai dėl testų, dėl bandymų būtina juos peržiūrėti ir kuo greičiau, tuo geriau nes dabartinė sistema neatspindi realybės. Vartotojai perka automobilius, kurie netitinka nurodomi, nurodytų specifikacijų. Aš manau, kad ambicingas tikslas tokį, kaip mes siūlome, padėtų sumažinti CO2 išmetalų kiekį. Ir čia pritariu tam pasakė Kris. Ir galiausiai galėtume pasakyti, kad jeigu nebus, mažinam, nebus siūloma mažinti CO2, tai neskatina gaminti mažesnių automobilių, kurie yra netokie taršus CO2 atžvilgių. Tai štai, tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dank, Korinne Paš, Julan. Ačiū, Korinne Paš, žodis Julanai. Ačiū pranešėjui. Ryškėja tam tikros kryptis kurios tikiuosi sulauks daugumos komiteto narių ir parlamento narių paramos dėl tikslų CO2 išmetamo kiekio iki 20 metų, tačiau aš nemanau, kad reikėtų keisti arklius vidury brastos šiuo metu ir e, už tokiu būdu užkirsti kelią modernizavimui per, artimi, per artimiausius metus. Labai svarbus yra ilgalaikiai tikslai Mario Pirilo pasiūlė tam tikrą maržą galbūt numatyti, nes kol kas šiuo metu neaišku, kokia technologija vyraus po tam tikro laiko dėl tų superkredits, ar jų reikia ar nereikia. Iš esmės galbūt sakyčiau, kad jų nereikia, tačiau jeigu tą sistemą pasitelksime, tai reikėtų nustatyti griežtas ribas, e, tik tai <clears throat> um, dviejų gramų galbūt, už kuriuos būtų galima tam tikras kompensacijas e, numatyti. E, nes jeigu šią sistemą pasitelksime, tai galbūt labai padaugės tų automobilių, kuriuos mes per automobilių parodas matome prašmatnių ir mūsų gatvėse dėl bandymų tikslo. Ar pagal taršos mastą reikėtų vertinti, ar pagal e, naudojimo ciklą, <laughs> tarkime, automobilius, e, e, kurių, kurie yra varomi vandeniliu, e, mes netgi negalėtume jų uh, taršos ciklo per jų naudojimo laikotarpį įvertinti, kadangi jie neturi išmetamo amžio, taigi dabartinę metodiką reikėtų teikti, tačiau taip pat reikėtų įvertinti ir tai, kokias medžiagas yra naudojamos automobilių kėbului gaminti, ar aliuminis, ar anglės pluoštas, nes e, tiek viena ar kita medžiaga yra pakankamai kenksminga. Baigiame diskusijas dabar šio klausimu. Aš apie savo automobilį galiu pasakyti, kad <clears throat> dokumentuose yra nurodoma, kad jo suvartojimas neturi siekti 5 litrų, tačiau net ir važiuodamas per Niderlandus, kur yra greičio ribojimas taikomas, aš niekaip nesuvartoju mažiau nei 6,5 litro, tai reiškia 30 procentų daugiau nei yra nurodoma, todėl būtina pakeisti tą bandymų ciklą ir pritaikyti jį prie realių sąlygų, prie tikroviškų sąlygų, nes dabar mes turime aiškiai ir garsiai kalbėti apie vartotojų klaidinimą, Taigi, ar tas bandymų ciklas e, bus vienodas visame pasaulyje, kol kas neaišku, reikia palaukti diskusijų. Nebuvo kalbėta apie ekonomikos gaivinimo programą. E, automobilių pramoniai tam yra reikalingi pakeitimai mokesčių srityje <clears throat> kadangi šiuo metu taip pat ir įvairios deklaravimo sistemos valstybės narėse yra skirtingos, todėl komisija turėtų imtis priemonių siekiant harmonizuoti transporto priemonių apmokestinimą ES tam, kad šią srityje taip pat būtų užtikrinta šiek tiek geresnė tvarka, nes žmonės iš tiesų pakankamai jautriai reaguoja. Kalbant apie tos super credits, sistema buvo taikoma, buvau labai aršus jos šalininkas, nes tikėjausi, kad uh, sistema prisidės prie alternatyvios pavaros automobilių dalies, rinkos dalies didėjimo, tačiau iš tiesų lūkesčiai nepasiteisino ir dabar reikia imtis priemonių, kad neatsirastų atitinkamų spragų Aš <clears throat> manau, kad, aišku, paskatas alternatyvių transporto priemonių gamintojams reikėtų išlaikyti, tačiau taip pat nepamiršti ir būtinybės visiems kitiems siekti 95 gramų kilometrų ciklo. Vakar buvo balsuojama šiuo klausimu pramonės komitete. Aš tikiuosi, kad balsavimo rezultatai atitinka mūsų lūkesčius Šiandien dar kolegija Merkis paprašė žodžio, laiko mes dar turime. Ar yra kolegų be ponios Merkis, kurie dar norėtų kalbėti? Jeigu ne, tuomet žodis Judit, prašau. Eh, eh. Dėkuoju. Iš tiesų, balsavimas įvyko vakar pramonės reikalų komitete. Tikiuosi, kad aplinkosaugos komitetas priims konkretesnius sprendimus o būtent dėl testų metodo. Europos komisija leido suprasti, kad testų metodai nėra patys geriausi, kad per nelik daug lankstumo yra palikta. Jeigu pažvelgtume į tai, kas šiandien vyksta, tai matytume, kad galima pasirinkti tarp deši, tarp dešimties laipsnių spektro. Visa tai yra pernelyg platu, visa tai yra susiję su kontrolės galimybėmis. Būtina, kad testai būtų taikomi visose valstybėse narėse ir tai yra didžiausia problema. Nežinau, ar tai turėtų būti paminėta šiame reglamente, bet šį klausimą išspręsti būtina. Superkreditai vadinamieji. Kartais Be abejo, reikia pakeisti šiek tiek kryptį. Tie superkreditai neveikia labai gerai. Aš pasiūliau vadinamąją bonus malus sistemą. Ir mes bandysime pasižiūrėti, koks yra vidurys nusistovėjęs rinkoje ir pasižiūrėsime, ar pavyks pakeisti situaciją rinkoje, galbūt pavyks sudėkti tokią sistemą, kuri būtų pakeista, pagerinta superkreditų sistema nes kol kas jinai pernelyg sustabarėjusi, pernelyg griežta, manau, kad bonus malus sistema galėtų būti žymiai lankstesnė. Visose mūsų šalyse matome, kad automobilių pramonė atleidžia žmonės iš darbo ir aš manau, kad reikia ieškoti gerų siūlymų tam, kad automobilių pramonė atsigautų. Žodis Europos komisijos atstovai. Uh, Ačiū pranešėjai už parengtą pranešimą. Kalbėsiu trumpai. E, vyko diskusijos dėl ilgalaikių tikslų. E, reikėtų prisiminti, kokią naudą mums suteikė 95 gramų kilometrui tikslas. E, užsibriežti tikslai leido pramoniai planuoti, imtis inovacijų ir atrodo, kad einame tinkamu keliu, siekit mūsų tikslų. Pramonė E, pramoniai labai svarbu, kad užsibriežti tikslai bėgant laikui nesikeistų. Ir e, džiugu, kad e, ir turėtų pramonė būtų kaip ir apdovanota už tai, kad kiekvienais metais, tarkim, CO2 emisijų skaičius mažėja 3 procentais. Yra pateikta labai daug pasiūlymų dėl tų ypatingų kreditų, su, su, superkreditų sukurti kažkokį e, banką nėra buvo gera idėja. Tuo tarpu superkreditų e, sistema turėjo paskatinti mažų CO2 automobilių pasirodymą rinkai. Taip pat turėjo būti baudžiamos e, tos įmonės, kurios nesilaiko nustatytų tikslų ir viršyje nustatytas ribas. Ir mūsų darbinis dokumentas viską labai aiškiai išdėsto. E, dėl bandymo ciklų jie taip pat yra minimi mūsų darbinėme dokumente. Tenai kalbama apie komisijos veiksmus, kuriais siekiama e, pagerinti bandymo e, ciklus, kad būtų parengta pasaulinė lengvųjų automobilių bandymų procedūra ji galėtų būti taikoma e, jau 2017 metais. Tokiu būdu daugiau ir geresnės informacijos e, būtų pateikta e, vartotojams, pačios procedūros būtų tikslesnės ir daug parlamentarų kalbėjo, kad šiuo metu dėl šių procedūrų yra daug sukčiavimo atvejų. Dėl ekoinovacijų. Aš turiu pasakyti, kad dėl ekoinovacijų sulaukėme keturių paraiškų, viena buvo patvirtinta, trys yra dabar analizuojamos. E, pačios procedūros e, yra geros, Tačiau tuo pat metu turime konsultuoti su suinteresuotais asmenimis, kaip tos procedūros dar galėtų būti tobulinamos. Taigi nekeiskime to proceso, kuris yra dabar gerai veikiantas ir susijęs su ekoinovacijomis. Dabar dėl e, CO2 pėtsako, dėl reguliavimo požiūrio, dėl um, vandenilių varomų automobilių, elektroautomobilių. Aš turiu pasakyti, kad šiuo metu yra atliekama labai daug studijų skirtų šiems klausimams, nes jie yra labai svarbus ilgalaikėje perspektyvoje. Studijų rezultatai e, kai kurie bus paskelbti greitai, kiti, kai tos studijos bus e, pabaigtos. Tačiau e, tos studijos yra labai svarbios, galvojant apie ilgalaikius tikslus. Ačiū. Und abschließend Pabaigai dar suteiksime žodį gal, ir galimybę apibendrinti diskusiją pranešėjai, ponai Ulmeriui, prašau. Ačiū pirmininkė dėl bandymų ciklo būtų šaunu. E, komisija imtųsi žygių, kad visame pasaulyje būtų jos pasiūlymai įgyvendinami nes e, iš tiesų dabartinė sistema ir skirtumai skiriasi valstybėse narėse neprisideda prie vartotojų apsaugos didinimo. Daug buvo kalbama apie tai, kad e, gamintojai klaidina vartotojus. Aš manau, kad reikėtų nustatyti visiems vienodas taisyklės ir tokius spragų gamintojams nedaliktų. Karlans Florens dėja jau išėjo, aš manau, kad sumažinimas nuo 130 iki 95 gramų kilometrų per penkerius metus yra daugiau nei 1,7 procento, to labai nesunku apskaičiuoti. Kalbant apie tos super kreditus, aš manau, kad mes galime laikytis bendros pozicijos iki 25 metų, galime užsibrėžti patį ambicingiausią tikslą visame pasaulyje, tačiau taip pat norime remtis ir poveikio įvertinimo, poveikio aplinkai įvertinimo. E, iš, išvadomis <clears throat> reikėtų matuoti taršą ne tik e, išmetamų CO2 kiekių, tačiau pasitelkti taip pat ir kitus parametrus. Manau, kad gyvavimo ciklo įvertinimas šiuo metu reikštų, kad 20, nuo 20 iki 30 procentų CO2 e, yra šiuo metu e, išmetamai aplinką gaminant automobilį ir likusi dalis per jo gyvavimo ciklą išmetamai aplinką jį naudojant. Manau, kad kiti pasiūlymai būtų per, per daug sudėtingi ir mes paprasčiausiai e, per daug išplėstume mūsų pranešimo taikymo sritį, dėl pasiūlymų supaprastinti tų superkreditų steikimo tvarką. Manau, kad būtų galima apie juos kalbėti. Nekantriai laukiu būsimų pokalbių. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Diskusijas baigiame. Manau, kad e, ši tema mums dar rūpės iki balandžio 24-25 dienos aplinkos komitete dėl šios svarbaus pranešimo bus kaip tik tuo metu balsuojama, nes šie, šis rytis yra svarbi ne, ne tik pramonės politikai, tačiau taip pat ir aplinkos politikai, todėl reikia nusiųsti visuomeniai e, atitinkamus signalus. Turime nepamiršti, kad e, Ši tema labai svarbi darbo vietų išsaugojimui, tačiau taip pat labai svarbi ir kovai su klimato kaita, bei energetikos politik, politikos kontekste taip pat yra labai svarbu. Kolega minėjo apie tai, kad vandeniliu varomi automobiliai neturi išmetamojo vamzdžio. Taip pat kaip ir elektravaromi automobiliai, e, tačiau jeigu e, šių automobilių baterijos bus pakraunamos elektra, kuri pagaminama deginant anglį, tai aš manau, kad e, tokiu būdu CO2 į aplinką taip pat bus labai daug išmetama, reikia todėl įvertinti ir visą gamybos grandinę ir ne tik e, tuos aspektus, kurie susiję su automobilių gyvavimo naudojimo e, ciklu, Taigi reikėtų galvoti taip pat ir apie gamybos procesų e, modernizavimą, atitinkamų gamyklų modernizavimą, įtraukiant e, šias gamyklas į prekybos apivartiniais taršos leidimais procesą. Taigi visus šios aspektus reikėtų atsižvelgti gerinant komisijos pasiūlymą. Plenarinėje sesijoje dėl šio pranešimo veikiausiai bus balsuojama birželio mėnesį, taigi baigiame svarstyti darbo atvarkę noriu dar kartą Jums aiškiai priminti, kad ne dėl mūsų kalties, tačiau dėl popiežiaus inauguracijos tik šiandien <clears throat> vyksta pirmininkų e, suėga atvira visiems narėms, todėl aš e, priemiau e, E, sprendimą e, popietinį mūsų posėdžio dalį pavėlinti. Pradėsime 15 valandų 45 minutės nuo balsavimų, kurie truks neilgai, o po to iš karto imsimės kolegės Glenis Vilmo pranešimo svarstymo. Šiandien pas mus lankosi svečias, kolega Stojanis. Su juo taip pat turėsime ką apsvarstyti. Įdomius klausimus, taigi manau, kad galėsite pasiruošti atitinkamai šioms diskusijoms, užduoti įdomus klausimus, net ir tie, kurie paskutinėse eilėse sėdite, esate kviečiami dalyvauti diskusijose nuo 18.30 iki 19 e, valandų 15 minučių svarstysime Baso Aihauto pranešimą. Prašau tiems, kurie dar yra salėje, pranešti apie atitinkamus mūsų darbotvarkės e, pasikeitimus. Ačiū dar kartą visiems, kurie išbuvote iki pabaigos ir sustiksime 15 val. 45 minutės.